dimineața. Good morning. Labas rytas. Prieš pradedant diskusijas norėčiau šį beitą paskelbti ir skelbimą perskaitysiu rumunų kalbą. Pagal sprendimus, kuriuos priemė keli komitetai dėl galimybės pradėti tarp institucinės dėrybas, kai buvo paskelbta antradienį, sausio 15 dieną, Pirmininkas gav, negavo jokių prašymų e, rengti balsavimą parlamente pagal 69c taisyklės antrąją, antrąjį punktą. Dėl to ICON ir ITRE komitetai gali pradėti dėrybas. Taigi toks buvo mano pranešimas. O dabar pereisime prie dviejų pranešimų trumpų pristatymų. Pirmiausia, pono Duran pranešimas dėl diferencijuotos integracijos. Ir dabar žodis ponui Duran. Jis pristatys savo pranešimą. Merci infiniment. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. E, tai tiesiog tą žvarbų rytmetį mus sušildo tas jūsų malonus buvimas čia. Noriu padėkoti AFKO komiteto žmonėms, esantiems šio posėdį. Ačiū ponu Žoregi, e, e, kuris, Horegi, kuris dirbo kartu su manim ir kuris taip pat dirbo rengdamas savo pranešimą, nes šis pranešimas dėl diferencijuotos integracijos atspindi Europos komisijos siūlymus. Ponas Junkeris, komisijos pirmininkas, pateikė penkis scenarius ir šis pranešimas yra tre, e, atitinka trečiąjį siūlymą. Aišku, tai yra gerai Europos parlamentui, nes tai reiškia, kad Europa daro pažangą ir leidžia žengti pirmintiems sparčiau, kurie to nori. Būtent dėl to e, teikiu šį pranešimą. Ir čia nereikia nieko papildomai pabrėžti, nes metas ypatingas ES vyksta breksitas, yra įvairių sunkumų, kad piliečiai mus išgirstų, tačiau kyla pavojus, kad atsiras kelių greičių Europą. Pirmos klasės vieniems, antros ar trečios klasės Europą dar kitiems. Taigi svarbu, kad liktume vieningi. Tai ir yra didžiausias iššūkis, kurį visi kartu turime atremti pranešimas atveria tam tikrų galimybių. Pirmiausia, sutarties viduje ir yra pateikti ten siūlymai ateičiai. Sutarties viduje mes pabrėžiame ir visas parlamentas pabrėžia tai, kad yra būtina naudotis pereinamosiomis nuostatomis, kad galima būtų atsisakyti vien, vienbalsio sprendimų prieimimo. Mes norime, kad būtų numatyta opt-out galimybė. Būtina, kad pirminė teisė visiems būtų vienoda. Jeigu prie to nori prisijungti nauji nariai arba jie prisiderina prie e, esamų teisės nuostatų ir jas taiko kaip visi kiti, arba jie pasirenka asocijuotą narystę ar partnerystę. O mes nenorime, kad pirminės teisės atžvilgių, kad nebūtų skirtingų šalių iš skirtingų statusų. Norime, kad ES E, numatytų pagrindinės teisės ir bendras valstybės. Jos turi galioti besąlygiškai ir Europos, e, Europoje, kuri bus, kurios integracija bus diferencijuota, neturėtų būti numatytos galimybės atsisakyti tų vertybių ir taisyklių. Mes siekiame, kad ES būtų numatytas ramstis teisių, socialinių, aplinkos saugos, ekonominių, kuris leistų e, dirbti taip, kad Europa turėtų tam tikrą pagrindą ir kuriuo remiantis būtų galima žengti pirmin. Štai ko mes siekiame, ponė pirmininkė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad visi kartu turime dirbti taip, kad Europa visa kartu žengtų tuo pačiu keliu ir kad nebūtų kelių klasių ar kelių greičių Europos. Būtinai turime dirbti, kad taip nenutiktų, kad Europa liktų vieninga. Ačiū, ponė komisarė, ačiū, ponė pirmininkė. Uh, urmează procedura catch the eye și avem doi... Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Du kolegos paprašė žodžio. Ponas Marijas pirmasis, prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, από ότι το θέμα που συζητούμε είναι ιδιαίτερα... Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas, kurį aptarinėjame šį ryt, yra labai įdomus. Mes, mūsų nedaug čia salėje, tačiau integracija, šiaip ar taip, diferencijuota integracija jau yra faktas. Turime Šengeną, turime eurozoną, e, Tik kai kurios šalis dalyvauja šiuose projektuose. Yra kitų šalių, kurios, pavyzdžiui, e, pasiekė išimčių e, kai kuriems protokolams. Pavyzdžiui, Danija, pavyzdžiui, Airija. Aš norėčiau pasakyti, kad kad galimybė žengti pirmin tom šalims e, jau yra numatyta Konstitucijoje. E, paskui kyla politiniai klausimai. O paskui e, socialinės ar, ar aplinkosaugos klausimais kai kurios šalis gali pasirinkti žengti sparčiau. E, pavyzdžiui, šalis gali būti memorandumo tam tikro dalyvės daugybę metų. Tos šalis, kurios su tokia situacija susiduria, patiria sunkumų. E, laikydamosi to pačio ritmo kaip kitos. Taigi galbūt reikia numatyti tokią tvarką, kuri būtų laikina tam tikrom šalims, kurios susiduria su tais sunkumais, kad paskui jos vėl į tą spartesnį integravimą galėtų būti įtrauktos. Ačiū, ponas Epipidėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Diferencijuota integracija yra ta savoka, kuri nėra labai aiški Ji labai aptaki, ji sunkiai suvokiama. Diferencijuotos integracijos pagrindų kai kurios šalis bando e, pakirsti dabartinę ES struktūrą, siekdamos kelių greičių Europos sukūrimo, kur galimybės vienodo šalims nebūtų numatytos, kai kurios šalis būtų stipresnės už kitas, o kitosgi valstybės uh, taptų savotiškais atstumtaisiais ir jeigu galėtų e, laikytųsi tam tikro joms tinkamo ritmo. Tai primena Orvelo gyvulėlių fermą, sako, kur sakoma, kad visi gyvūnai yra lygus, bet kai kurie yra lygesni už kitus. Taigi yra sakoma, kad reikia atsisakyti vienbalsio sprendimų prieimimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šalis bus susilpnintos ir mažos šalis, pavyzdžiui, turės mažiau galimybių ginti savo interesus. Kadangi Orvelą jau citavau, noriu pasakyti štai ką, jeigu mes nebūsime budrus, nereaguosime į tą tendenciją, nutiks taip, kad ES pergyvens 84 Orvelo metus ir Europa gali žlugti. Pone Pipidėvus, ar primsite pono Lainin mėlynąją kortelę? Klausimą pagal mėlynąją kortelę. Dėkui. Gerbiamas kolega, Jūs sakėte, kad visi gyvūnai lygus, bet kai kurie yra lygesni už kitus. Jūs darote tarsi prielaidą į tai, kad yra didesnių ir mažesnių valstybių narių, tačiau 28 valstybės narės ne visuomet gali laukti, kol kažkas norės ir bus pasiruošęs kažko imtis. Taigi, ar nepritarėte, kad kažkurios šalys yra labiau pasirengusios judėti į priekį, kaip ir atsitinka ir tos, tada durys paliekamos atviros ir visoms kitoms. Taigi visi gyvuliai lygus, o kai kurie gyvuliai tiesiog yra lėtesni, kiti yra spartesni ir greitesni. Dėkoju už klausimą. Kaip žinote ir kaip visi žinome, ES remiasi tam tikrais principais ir vertybėmis. Iš tų vertybių, lygybės ir solidarumo principai yra vieni svarbiausių, kaip ir bendradarbiavimo principas. Tai reiškia, kad ES visos valstybės narės turi būti lygios ir turi bendradarbiauti, jos turi dirbti kartu. Ir nereikėtų, kad stipriausios valstybės savo valią primestų kitoms valstybėms narėms. Taigi reikia rasti būdų susitarti ir bendradarbiauti. Yra kai kurių problemų, kurios yra sprendžiamos pagal didelių valstybių valią. Neturi būti marginalizuotos ir mažesnės. Dėkui. Komisaras Jakubatas. Dėkoju dabar žodis komisijos nariai, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, šis pranešimas yra labai sveikintina reakcija į komisijos baltąją knygą apie ES ateitį. Ir taip pat reakcija į mūsų bendras diskusijas prieš Cibių viršūnių susitikimą. Kaip minėjo ir pirmininkas, yra skirtingų nuomonių apie tai, kas yra diferencijuota integracija ir skirtingų nuomonių apie tai, ar tai gerai ar ne. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tai vertinama pozityviu žingsniu, siekiant daugiau integracijos kitose valstybėse narėse, manoma, kad tai yra skaldantis elementas. Komisija savo baltojo knygoje apie ES ateitį pristatė, kaip jūs ir žinote, penkis galimus diskusijų scenarius pagal tuos scenarius yra numatyta galimybė kai kuriems žengti toliau, siekti gilesnės integracijos ir taip pat tai paliekama atvira galimybė visiems kitiems, kurie norėtų prisijungti vėliau. Mes per eilę metų matėme, kaip ši dinamika gali padėti atremti iškylančius iššūkius ir skatinti integraciją. Euras kurio 20-ąją 20 jubiliejų paminėjome, taip pat ekonomikos pinigų sąjunga Šengeno projektas yra puikūs pavyzdžiai. Ir per pastarosius trejus metus mes matėme, kad vis daugiau valstybių narių buvo įkvėptos ir panoro prisijungti prie tokio bendradarbiavimo. Aš tikiuosi, kad tas pats bus ir kalbant apie nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą PESCO. Kadangi europiečiai dabar ypatingai turi išlikti stiprus besikeičiančios tarptautinės santvarkos akivaizdoje. Taip pat yra ir kitų pavyzdžių mano srityje, teisingumo srityje, pavyzdžiui, Europos e, prokuratūros įsteigimas. 2017 metais 20 valstybių narių iš 25, nes 3 turėjo optauto variantą, taigi, kaip sakiau, 20 valstybių narių nusprendė uh, imtis sustiprinto bendradarbiavimo ir pasitelkdamo šį faktorių kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Po to prisijungė kitos valstybės narės ir aš labai tikiuosi, kad galiausiai to pavyzdžių pasieks visos valstybės narės. Tačiau diferencijuota integracija yra tik antras geriausias variantas. Geriausias yra bendrijos metodas ir įprastinė teisėkuros procedūra. Tai yra patys geriausi būdai užtikrinti integraciją ir visos ES vientisumą. Tai turi būti atvira galimybė visiems, kurie nori prisijungti. Dėl to komisija praeitais metais ir pradėjo, o dabar siekia diskusijų apie tai, kad sprendimų prieimimo procesas turi būti demokratiškesnis ir veiksmingesnis tam tikrose politikos rytise, panaudojant pasarel nuostatą atsižvelgiant į veikiančias ES sutartis, tam, kad kvalifikuotosios daugumos balsavimas tokiuose srityse kaip ES išsienio politika, užsienio politika, mokesčių politika ir aplinkosaugos politika būtų panaudotas. Tokiu būdu išvengtumėme blokavimo ir nereiktų griebti sustiprinto bendradarbiavimo, nes šiuose srityse vienbalsiškumą užtikrinti labai sudėtinga ir tada ES veiksmai netitinka piliečių lūkesčių. Taigi Europos komisija siekia jūsų paramos šiame kelyje. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Baigiame šias diskusijas, balsuosime šiandieną vėliau. Dabar perėsime prie antrojo pranešimo pagal mūsų darbo, darbo tvarkę. Ir tai yra pono Laineno ir Janos Tum pranešimas, kurio pavadimas Ombudsmeno strateginio tyrimo dėl skaidrumo ES tarybos parengiamosiose organuose svarstant teisėkros procedūrą priimamų aktų projektas. Keturios mintės abiems pranešėjams. Džiaulainin pirmasis. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbėjai kolegos, gerbimo komisarė, piliečiai tikisi, kad sprendimai, ypač sprendimai dėl teisės aktų, bus parengti taip, kad juos galima būtų suprasti ir kad visas e, šių sprendimų prieimimo procesas bus skaidrus. To piliečiai tikisi tiek savo valstybėje narėje ir dar labiau to tikisi iš ES. Nes Bruselis yra labiau nutolęs nuo e, piliečių nei jų sostinės. Todėl aš manau, kad ES lygmenių mums reikia užtikrinti dar didesnį skaidrumą nei yra užtikrinama nacionaliniu lygmeniu. Šis parlamentas yra atvira institucija. Viskas, kas čia vyksta, yra matoma. Mūsų posėdžiai yra transliuojami internetu, mūsų komitetų posėdžiai, parengėmieji posėdžiai yra vieši. Taigi mes esame vienas kadriausių parlamentų visame pasaulyje ir tuo didžiuojamės. Tačiau kitose teisėkuros institucijose dėja padėtis yra kitokia. Ir čia aš pirmiausia turiu galvoje tarybą. Taryba tebėra labai uždara institucija, kurioje labai daug posėdžių vyksta už uždarų durų. Taip, šiek tiek pažangos buvo padaryta, tačiau dėja dabartinė padėtis netitinka mūsų e, nustatytų standartų. Ir mes turime reikalauti, kad antroji teisėkusios institucija, tai yra taryba, būtų visiškai skaidri. Labai svarbu yra taip pat, kad 150 parengiamųjų tarybos organų taip pat veiktų skaidriai. Ombudsmenė išnagrinėjo padėtį ir parengė uh, savo išvadas. Šis parlamentas reikalauja, kad antrojoje teisėkoros institucijoje, tai yra ministrų taryboje, būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Tarybos posėdžiai turi būti vieši, kaip ir tarybos parengiamųjų organų posėdžiai. Tas pas pasakytina ir apie dokumentus. Didžioji dauguma da tarybos dokumentus yra pažymimi grifu limiti, riboto naudojimo. Parlamente taikoma kitokia praktika. Mūsų dokumentai yra viešai skelbiami. Taigi tarybos naudojama sistema yra pasenusi. Taryba turėtų tikrai labai gerai pagalvoti, ar verta visus dokumentus vienodai žymėti, riboto naud... kad jie yra riboto naudojimo. Aš manau, kad tą grifą reikia palikti tik tai tikrai tiems dokumentams, kurių negalima skelbti. Labai dažnai žinome, kad to yra piknaudžiaujama. Pavyzdžiui, vyriausybė susitarė dėl ko nors Briuselėje, po to grįžta į savo sostinės ir teigia, priėmė kitok, priėmusius kitokį sprendimą ar išsakė kitokią poziciją. Uh, Ir mums labai sunku iš tikrųjų net ir parlamente sužinoti, kaip iš tikrųjų balsavo atskirų vyriausybių atstovai. Ir kartais gėdėme įvairių gandų dėl to, kas įvyko tarybos posėdėje, posėdžiuose. Taigi aš manau, kad didesnis skaidrumas taip pat padėtų mums užkirsti kelią ir įvairioms samokslų teorijoms. Žinome, kad yra labai daug uh, nacionalistų, populistų, kurie labai mielai skleidžia tokias teorijas. Ir aš manau, kad atėjo laikas uh, užkisti kelią šiai veiklai. Be to, taryba turėtų rodyti gerą pavyzdį valstybėms narėms bei kitoms pasaulio šalims. Aš norėčiau padėkoti savo kolegijai Janai Tum ir kitiems kolegams, kurie prisidėjo prie šio dokumento. Ir aš tikiuosi, kad 12 val. kai balsuosime, šiam dokumentui pritars didelė kolegų dauguma. Dėkuoju. Toliau ponė Tum. Ačiū, ponė Pirmininkė, gerbėjai kolegos, komisarė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ombusmeniai už jos darbą. Maždaug prieš dviejus metus ji pradėjo tirti skaidrumo padėtį taryboje ir jie priejo išvadą, kad dabartinė prast, praktika susitaikė e, dėl netinkamo administravimo taryboje. Ypač e, stokojama e, skaidrumo tarybos parengiamuosiuose organuose. Ir ombudsmenė parengė savo rekomendacijas, o taryba į jas nesureagavo. Ir todėl ombudsmenė kreipėsi į Europos parlamentą prašydama paramos. Pirmiausia, mes kreipėmės į tuomet pirmininkavusią Austriją. Ji pažadėjo mums išnagrinėti padėtį. Tačiau baigėsi Austrijos pirmininkavimas, o atsakymą mes taip ir nesulaukėme. Uh, ir neaišku, ar jį pateiks mums pirmininkaujantį Rumuniją. Skaidrumas taryboje yra e, dalykas, apie kurį diskutuojama jau daugiau nei 20 metų, tačiau mažai kas e, pasikeitė per e, tuos du dešimtmečius. Žmonės nežino, kokie dokumentai yra nagrinėjami parengiamosiuose organuose, tai kaip priimami sprendimai. Šis parlamentas turėtų paskatinti teigiamus pokyčius. Taryba teigia, kad jį dirba tik diplomatinį darbą, Bet mes žinome, kad šios institucijos vaidmuo ilgainiui pasikeitė. Ir šiandien taryba Europos parlamentas yra dvi tai, e, lygiai teisės teisėkuros institucijos. Europos parlamentas veikia skaidriai. Visos, visi mūsų komiteto posėdžiai, kaip ir minėjo Dodžio Laininas, yra vieši. E, taip pat galima susipažinti su visais pranešimais, jų projektais ir pakeitimais. Todėl būtų logiška, kad ir taryboje bei nuolatinio atstovų komiteto būtų taikomi tie, tokie pat standartai. Sprendimai turi būti priimami kuo arčiau piliečių. Tai yra itin svarbu dabar, kai mes išgyvename labai sudėtingus laikus, vyksta breksitas, Kiti dalykai turėtume stengtis būti kuo arčiau žmonių. Visos ES institucijos turi būti atviros ir skaidrios. Tai yra nepaprastai svarbu. Bet to matome, kad da, e, da, e, dvi teisėkros institucijos e, neveikia vienodomis sąlygomis, nes tai, kas vyksta parlamente, yra viešai skelbiama, visiems apie tai yra žinoma, tačiau žmonės negali susipažinti su tuo, ką, kaip sprendimus priima taryba. Tai kelia problemų Europos parlamentui bei žiniasklaidai, nes labai, bei nacionaliniams parlamentams, nes labai dažnai nacionaliniai parlamentai sužino apie savo vyriausybės sprendimus per nelik vėlai, jei apskritai apie juos sužino. Šiame pranešime mes e, patikime kelias pake, e, pasiūlymus e, ir aš norėčiau patikoti ponui Džolainen už jo bendradarbiavimą komitete ir tikiuosi, kad kolegos pritars šiam dokumentui ir kad mes galėsime užtikrinti, kad visi demokratiniai procesai būtų skaidrus. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Keturi kolegos paprašė žodžio. Pane Kiničiai pirmoji. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Teisėkuros proceso skaidrumas Europoje yra nepaprastai svarbus tam, kad mes galėtume sustiprinti pasitikėjimą Europos projektu. Mūsų piliečiai turėtų turėti galimybę naud, visiškai pasinaudoti savo teisę gauti informaciją apie Europos teisėkuros procesus ir turėtų turėti galimybę sužinoti apie savo atstovų poziciją. Nesvarbu, ar tai kalbėtume apie šio parlamento narius arba apie jų vyriausybių atstovus taryboje. Ir tuomet tai Bruselio negalima bus kaltinti to, kad viskas jame tenai vyksta slaptai ir kad tenai vyksta labai daug interesų konfliktų. Mes e, turime e, siekti kuo didesnio skaidrumo teisėkuros institucijose. Ir e, Europos ombudsmenė pa, pa, pripažino, kad iš tikrųjų buvo žengta daug žingsnių siekiant užtikrinti skaidrumą įvairiose institucijose ir taryba, viena iš teisėkros institucijų, turėtų prisidu, prisidėti prie bendrų mūsų pastangų ir užtikrinti, kad būtų laikomas aukščiausios skaidrumo standartų atsižvelginti ombudsmenės rekomendacijas. Pirmiausia, nustatant labai griežtas, griežtus kriterijus dėl dokumentų žymėjimo grifų limitė. Dėkuoju. Domnu Marijas. Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas klausimas, apie kurį šiandien kalbame, yra ypatingos svarbos. Savo knygoje dėl Europos ombudsmeno aš iškėliau skaidrumo klausimą ir klausimą dėl veiksmų, kuriuos galėtų atlikti ombudsmenas. Mes šiandien matome to pavyzdį - tarybą, kuri tuo pat metu atlieka ir vykdomasias funkcijas, ir teisėkuros funkcijas. Kai dirba kaip teisėkuros institucija, privalo taip pat užtikrinti skaidrumą. Būtina, kad per visų dokumentų reikmė asmenys turėtų visą prieigą. Reikėtų, kad būtų aišku, kaip balsavo kiekviena vyriausybė, jos atstovai. Mes turime turėti galimybę užtikrinti parlamentinę kontrolę, nes kartais net nacionaliniai parlamentų nariai, nacionalinių parlamentų nariai negali žinoti, kaip balsavo jų vyriausybės atstovas. Tai taip pat svarbu ir rinkėjams, kad jie žinotų, kaip balsavo jų atstovai ir kad jie žinotų, kaip balsuoti kitose rinkimuose. Visą tai yra nepaprastai svarbu, kad skaidrumas taryboje būtų visapusis, kaip Europos parlamente. Taip pat reikėtų daugiau skaidrumo Eurogrupėje, nes ten yra priimami sprendimai turintys esminės reikšmės visai ES orientacijai. Ačiū. Pone Aukiam, ačiū, dėkoju pranešėjams, dėkoju ombudsmeniai už puikią ataskaitą. Tai yra demokratinio deficito ES esmė. Panašu, kad viskas taip toli, kalbama įvairiomis kalbomis ir, ir panašiai. Ne, yra viskas kitaip. Nacionaliniai parlamentai, nacionalinė spauda net nevertina tai, ką daro jų vyriausybė, jau ne, ne, nekalbant apie tai, ką daro kiti. Įsivaizduokite, jeigu jūsų parlamente kas mėnesį būtų sakoma, kad parlamentas priemė štai šį ar kitą sprendimą, uh, kai net nėra žinoma, kokios vyko diskusijos, ką sakė viena ir kita partija, tada tikrai žmonės galvotų, kad yra siaubinga. Bet būtent taip dirba taryba. Jie dirba taip tarsi lyg būtų tarp vyriausybinė organizacija, ne europinė teisėkros institucija. Jie jaučiasi diplomatais, o ne tarnautojais. Dėkoju ombudsmenė už tai, kad jie išryškino šią problemą ir aš tikiuosi, kad susilauksime paramos dėl šio pranešimo Bet tikrai iškeltas labai svarbus klausimas prieš rinkiminę kampaniją. Labai svarbu, kad tam pritartų ir mūsų vyriausybės. Tik tada kažką galėsime padaryti įveikiant demokratinį deficitą. E, Pone Grapinė, noriu užduoti Jums klausimą, ponia Aukė, ar sutinkate? Taip, prašau, ponia Grapinė. Dėkoju, mėla kolegė. Aš visiškai pritariu tam, kad mes per mažai žinome ir tai, ką žinome, yra nebūtinai tikslu pilieč, valstybių piliečiai nežino apie tai, kas vyksta čia ir labai dažnai jie kaltina ES, o ne nacionalinės administracijas. Tačiau kaip jūsų manimo mes galėtumėme geriau suteikti informacijos savo piliečiams apie tai, kokia atsakomybė kam tenka ES lygmenių, o kas yra padaroma nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmeniu, nes aš manau, čia yra daug sumaišties. Ir labai dažnai tas daroma tyčia tyčia bandoma viską sumaišyti ir susėti su subsidiarumu, ypač kai kalbam apie ES institucijų vaidmenį. Dėkoju. Pone Aukin, labai trumpai. Žinoma, aš sutinku, tą ir bandžiau pasakyti. Pone, pone Grapinė, aš manau, kad jeigu mes atidžiau paskaitytumėme ombudsmenės ataskaitą, pamatytumėme, kad priemonių turime labai gerų problemai spręsti nacionalinė spauda, nacionaliniai parlamentai galėtų tikrai geriau stebėti tai, ką daro jų vyriausybės. Tada jie būtų verčiami įvertinti ir tai, ką daro kita teisėkros proceso pusė. Čia jie gali stebėti, ką mes darome. Taigi tai nėra savaiminė problema. Nacionaliniai įstatymai kažkaip nėra įtraukiami į demokratijos procesą ir aš manau, kad mes pasiekėms ombudsmenės e, rekomendacijų. Pone Evi. Yes. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Labai dažnai, pernelik dažnai piliečiai mano, kad Europa yra tolima ir mes matome, kaip bendraujame su žmonėmis, kad žmonėms tikrai neaišku, kas ką sprendžia. Europos parlamentas, taryba, Europos komisija ir tikrai, kaip ir sakė kolegos, Europos parlamentas veikia labai skaidriai bet e, viena iš trijų institucijų taryba visuomet veikia uždarai, už uždarų durų ir ji veikia taip, lik žaistų da, pokerį, kai visi kiti rodo jai uh, savo kortas. Bet uh, juk mes nesame žaidėjai ir reikia, kad uh, Prie šio žaidimų stalo žaidžiami yra labai svarbus žaidimai, kurie turės įtakos visai Europai. Ir todėl būtina užtikrintis, kad būtų taikomas skaidrumo principas ir kad piliečiai žinotų, kokius sprendimus jų priima atstovai. Nes kitaip Europa praras bet kokią prasme. O aš norėčiau, kad taip tikrai neatsitiktų. Pana komisar Žiūrova. Koju, ponė Evi, dabar žodis komisijos nariai, ponė Jūrovai. Gerbėmi parlamentarai, pradžioje norėčiau pasakyti, kad ne komisija turėtų detaliai komentuoti vidinės tarybos procedūras. Tačiau komisija visuomet buvo pasiryžusi stiprinti teisėkros proceso skaidrumą bendrai ir tai yra bendra mūsų atsakomybė. Komisija pradėjo savo darbą įsipareigojusi didinti skaidrumą. Pavyzdžiui, komisijos nariai, jų biurai, generaliniai direktoriai susitinka su suinteresuotais atstovais, tik tai tais, kurie yra įrašyti į skaidrumo registrą. Mes siūlome išplėsti šį principą ir pritaikyti parlamentui ir tarybai ir tikimės, kad visos trys institucijos galiausiai susitars dėl to, tam, kad skaidrumo registras taptų privalomu lobistams. Mes taip pat skelbėme informaciją apie tokius susitikimus ir apie komisijos e, misijų išlaidas. Mes patvirtinome naujasias taisyklės dėl komisijos ekspertų grupių, e, kur numatyti griežtesni skaidrumo reikalavimai. Taip pat mes pateikėme beprecedentinius prieigos prie informacijos variantus, ypač kai kalbama apie vykstančias priekybos dėrybų sutartis, e, e, sutarčių dėrybas ir dėl Brexit dėrybų. Pagal komisijos pasiūlymą šis parlamentas ir taryba pritarė mums dėl naujo tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros, kur būtų numatytas bendras įsipareigojimas didinti teisėkuros procedūrų skaidrumą, įskaitant ir prireikus trišalės dėrybas, taip pat didinti informacijos teikimo piliečiams galimybės. Kaip pažymima jūsų pranešime, tai yra testinis darbas ir visų trijų institucijų tarnybos tą daro, kuriant bendrą teisėkuros portalą. Ir mes visi kartu pasiryžę paleisti šį portalą, tai būtų iš tiesų labai paprastas būdas nespecialistams gauti informacijos apie vykstančias teisėkuros procedūras. Daug informacijos jau įmanoma gauti jeigu žinai, kur jos ieškoti, tačiau ne visuomet lengva surasti informacijos neekspertams. Taigi šis portalas turėtų pakeisti situaciją. Jeigu ar parlamentas ar taryba norėtų paskelbti papildomos informacijos, lygnant to, kas dabar yra viešai skelbiama, tai aišku būtų logiška vieta, kur ta informacija būtų talpinama. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Baigiame diskusijas, balsuosime vėliau šiandieną. Kaip ir dėl ankstesnio pranešimo. Norėčiau pasveikinti ką tik atvykusią komisijos narę ponę Malmström, kuri dalyvaus aptariant kitus klausimus, kur kalbėsime apie žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atvejus. Raport. Ir pirmasis pranešimas. Yra apie Azerbaidžaną ir ypač Mehmano Huseinovo atvejį. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti Rebeką Harms pasisakyti. Gerbiami kolegos, Azerbaidžiane taip pat ši diskusija yra labai atidžiai sekama. Azeriai vakar e, internetinėme laikraštyje skaičiau, e, kas kalbama apie tą rezoliuciją, prie kurios buvo dirbama. Ten mes buvom pademonstruoti kaip žmonės, kurie bet kokią kainą nori kritikuoti Azerbaidžianą ir rengiamą vos nemaištą prieš valstybę. Uh, Man atrodo, kad prieš rašant tą straipsnį žurnalistas ko gero turėjo atvykti čia ir su mumis pakalbėti. Kolegos čia Europos parlamente e, kalbėjo apie tai, kad Euronės susirinkimas turėtų vykti Azerbaidžiane. Būtent dėl to mes norime, kad būtų priimta ši rezoliucija. Noriu padėkoti. E, ponui Muradov. Jis yra Euronės narys, dabar yra deputatas Azerbaidžiane. Ir Euronest tikslas visada buvo mėgsti patikimus ir tvirtus ryšius tarp deputato. Kodėl ši diskusija e, vyksta skubos tvarka? Kodėl šiandien šiuo klausimu kalbame pagal mūsų darbo atvarkę? Mums pono Mahmedo Huseinovo likimas labai rūpi. Ponas Huseinovas jau nuo 2018 m. gruodžio e, vykdė bado streiką. Kodėl? Todėl, kad e, kad e, gali nutikti taip, kad dviejų metų jo įkalinimo bausmė bus para ilginta, pateikusiam naujus kaltinimus. Jam, taip sakant, yra numatomi papildomai 5 ar 7 metai kalėjimo. Kol, e, o tuo tarpu jo teistumas ankstesnis dar yra nepanaikintas, jis tebėra kalinamas. Tai būtų unikalus atvejis. Pilietinės visuomenės forumas Euronest mums pranešė, kad šis modelis jau buvo pakartotas E, penkis kartus ir mums tikrai kyla nerimas dėl to, kas laukia pono Huseinovo. Manome, kad šį klausimą reikia nagrinėti kuo greičiau, kreipiamės į visas Europos parlamento frakcijas kad būtų vykdomas spaudimas Azerbaidžiano vyriausybė ir kad ponas Huseinovas būtų paleistas. Kreipiamės taip pat į teisėjus, kad jie vėl nesimtų procedūros jo atžvilgių ponas Huseinovas nusprendė, atlikdamas savo darbus, kalbėti apie korupciją. E, jis tą padarė Europos taryboje, būtent dėl to šiandien jis yra kalėjime. Jis kalbėjo apie problemas, kurios krečia jo šalį, jis apie tai kalbėjo žiniasklaidai, bet, kar, bet taip pat kalbėjo apie korupcijos atvejus Europoje. Manau, kad yra svarbu, kad Europos parlamentas pasisakytų dėl besąlygiško tos mens išlaisvinimo. Ačiū. Ponas Korau, prašau, dvi minutės. You, morning, Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju e, už atvykimą, ponė komisariai. Despoto e, žinia yra aiški. Niekas negali uh, kalbėti apie plačiai paplitusią korupciją ir piknaudžiavimą valdžia, kurią vykdo Azerbaidžiano vadovai ir oficialūs asmenys kai kurie. Pono Huseinovo atvejs yra labai daug sakantis. Žurnalistas buvo persekiojamas policijos, jis buvo kankinamas kalėjime pagal sufabrikuotus kaltinimus. Dabar yra nauji kaltinimai pateikti, jie yra politiniais motyvais paremti. Tikslas yra e, tiesiog užtildyti žmogaus teisų aktyvisto balsą vyksta tyrimas dėl pono Huseinovo neva padarytų pažeidimų. Ir svarbiausia, kas, ko, ko tikimas į šalies, kuri, uh, kuri uh, užima labai žemą vietą uh, sąraše šalių, kur persiekiojami žurnalistai ir blogeriai. E, jie patyrė nuolatinį šantažą. Europos taryba derasi dėl naujo sustarimo. Europos Sąjunga derasi dėl naujo sustarimo su Azerbaidžianu. Žmogaus teisės, teisinės valstybės principai, gera valstybė, valdysena ir demokratinės reformos turėtų būti tikslas. Visi tie reikalavimai neturėtų būti tik popieriuje. Būtent taip šalis, kuri nori artimesnių santykių su Europos Sąjunga, turėtų veikti. Ir mes galime sutartis dėl kažkokių sutarimų tik tada, jeigu situacija šalyje radikaliai pasikeis. Ponas Huseinovas turi būti paleistas, kaip ir visi kiti politiniai kaliniai. Tik tada galima kalbėti apie proveržį ES ir Azerbaidžiano santykiuose. Azerbaidžiano valdžia turi atsisakyti kaltinimų ir besalikiškai paleisti poną Huseinovą ir kitus dešimt kalinamų žurnalistų. Jeigu taip nebus padaryta, vadinasi, mes vėl atsisakysime savo principų ir tikslų. Ačiū. Ponas Tanok, minutė. Pone pirmininkė, beveik dviejai metai praėjo nuo to, kai buvo nuteistas Mehman Huseinov galėti keliarius metus dėl neva šmei, e, e, įvykdyto šmeišto. Jis visuomet kalbėjo apie korupciją ir visuomet buvo įtariama, kad byla prieš jį buvo politiškai motivuota. Artėja jo išlaisvinimo laikas ir dabar valdžios institucijos pasiekia pateikti jam naujų kaltinimų tam, kad jis liktų dar septyneriems metams kalėjime. Ir tie bandymai yra visiškai nepateisinti. Tai nėra izoliuotas atvejas. Žinome, kad da, tik šį mėnesį sužinome apie penkis kitus panašius atvejus kai papildomi kaltinimai būtų pateikti tiems e, žmogaus teisų gynėjams, e, kurie yra kalinami šiuo metu ir kurie turėtų būti netrukus išlastinti. Žinome, kad Azerbaidžanas užėmė 163 vietą tarp 180 šalių pagal pasaulio spaudos laisvės e, indeksą. Aš džiaugiuosi, kad mes galime šiandien aptarti šį atvejį Europos parlamente, ypač dėl to, kad pono Huseinovo sveikatos būklė tikrai kelia susirūpinimą, nes jis ir toliau badauja. Mes reikalavome, kad jis būtų nedelsi paleistas ir kad valdžios institucijos Azerbaidžiane, o Azerbaidžanas yra mūsų rytų kaiminystės politikos partneriai, su kuria turime palaikomi gerus kaiminius santykius, neteiktų jam naujų kaltinimų. Urban Krespo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Korupcija yra da, plačiai paplitusi Azerbaidžiane ir bet kas, kas apie tai kalba, iš karto siduria kalėjime. Štai tokia yra tikrovė. Būtent taip ponas Huseinovas atsidūrė kalėjime. Dabar jam siekiama pateikti naujų kaltinimų. Jis e, pasisakė prieš e, korumpuotos politikus, e, kalbėjo apie valdančiųjų elito korupciją. Kalbėjo apie tai, kad šio elito atstovai labai dažnai Europoje pirkdavo prabangos prekes. Ir e, matome, kad daroma viskas Azerbaidžiane tam, kad e, niekas negalėtų kritikuoti Azerbaidžiano prezidento. Matome, kad net ir kai kurie Europos politikai taip pat prisideda prie, prie to, kad nebūtų skelbiama ta, ta informacija, kuri gali pakengti prezidento įvaizdžiui. Žinome apie įvairius skandalus. Panašu, kad uh, korupcija yra pasiekusi ir mūsų institucijas, ji yra išsikerojus ir tarp EPP narių. Žinome, kad kai kam labai rūpi dalyvauti naudingų iškasinų gavybos projektuose Azerbaidžiane. Apie tai dėja nekalbama šiame, šioje rezoliucijoje bet e, galima būtų paminėti Pietų Kaukazo dujotekį ir naftotekį, kuri labai aktyviai remia BP įmonę. Apie tai buvo kalbėta Europos taryboje. Europa dalyvauja gyvendinant šį pietų koridoriaus projektą. Bet negalime to daryti, nes Azerbaidžiane nėra gerbiama nei žodžių, nei saviraiškos, laisvė nėra laisvos žiniasklaidos, nėra užtikrinta susibūrimų laisvė. Ir mes turėtume užtikrinti, kad susitarimas būtų pasirašytas su Azerbaidžianu tik tuo atveju, jei būtų paleisti visi politiniai kaliniai. Apie tai buvo kalbėta 2017 metais bet mažai kas pasikeitė nuo to laiko. Mes raginame Ispanijos valdžią ištirti senatoriaus, vieno senatoriaus veiksmus šioje šalyje. Taip pat turime ir rytų kaiminystės e, politiką, kurioje dalyvauja Azerbaidžianas, bet matome, kad labai dažnai e, susiduriu, šioje šalyje, Azerbaidžiane, susiduria įvairūs interes, interesai ir dėl to mes negalime veiksmingai veikti. Dėkuoju, panė Šakė. Dėkuoju, komisarė, kolegos. Galima tik apgailestauti, dar gar kartą šioje salėje mes kalbame apie tai, kad blogėja žmogaus teisų padėtis Azerbaidžiane, vadovaujant prezidentui Alyvui ir viceprezidentai jo žmonai. Žmogus teisų gynėjai, tokie kaip Mehman Huseinov, kalba apie korupciją. Jo, jie yra persekiojami, neteisėtai sulaikomi ir kankinami. Ir da, e, nėra užtikrinta pagarba žmogaus teisėms, ne, neveikia demokratija. Uh, Tačiau nepaisant to, ES pasirašė partnerystės sustarimą su Azerbaidžianu. Aš manau, kad mes turėtume kelti klausimą, kokios sąlygos yra taikomos šiam sustarimui. Akivaizdu, kad e, kai mes norime pasirašyti partnerystės sustarimą su bet kokia pasaulio šalimi, mes negalime užmerkti akių ir nematyti to, kad ten yra pažeidinėjimas žmogaus teisės. Turime pasmerkti visus žmogaus teisės pažeidimus. Azerbaidžanas užėmė 163 vietą tarp 180 šalių 2018 metais pagal pasaulio spaudos laisvės indeksą. Tai tikrai šokiruojantis skaičius. Žinome, kad kalėjime šiuo metu yra nemažai žurnalistų, tinklaraštininkų. Žinome, kad šalyje toliau blokuoja, blokuojamos tam tikros žiniasklaidos interneto svetainės. Ir žinome, kad nemažai kas traukiasi iš šalies dėl persekiojimų Hadiša Izmailova buvo nubausta sumokėti 23 tūkstančių eurų baudą, kuri kelis kartus viršyje vidutinį atlyginimą šalyje. Tai parodo, su kokiu spaudimu susidurime šioje šalyje. Visi žmogaus teisų gynėjai, disidentai susiduria su baisių persekiojimu, kankinimais ir didelėmis baudomis. Tai pažeidžia Azerbaidžiano įsipareigojimus, kurie kyla iš da, Europos konvencijos dėl žmogaus teisų, jis taip pat neatsižvelgia į Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Taigi, kai mes ruošiame pasirašyti naują susitarimą su Azerbaidžianu, mes turėtume reikalauti, kad e, jį pasirašant būtų atsižvelgtai būtinybė užtikrinti demokratinės reformas, laikytis teisinės valstybės principo, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Be to, turime pasakyti, kad šis parlamentas pritars šiam susitarimu ateityje tik tuo met, kai bus atsižvelgta į tuos visus reikalavimus. Žinome, kad žmogaus teisų gynėjai nuolat yra persiūkiami Azerbaidžiane ir todėl Europos komisija ir vyriausioji galiotinė komisijos vicepirmininkė ponia Mogerinė turėtų pasmerkti žmogaus teisų pažeidimus Azerbaidžiane kuo griežčiau ir turėtų kartu su mumis pareikalauti, kad žurnalistai, politiniai disidentai ir uh, E, politiniai kaliniai būtų paleisti iš kalėjimo. Čia pane Gomeš, dvi minutės. Kai kalbame apie žmogaus teisės, teisinės valstybės principus, kas yra mūsų veiksmų pagrindas, mūsų veiksmų trečių šalių atžvilgių pagrindas per susitarimus, dėl kurių mes deramės su taip pat ir Azerbaidžianu, tai nėra tik retorika. Būtent tokie žmonės kaip jūs, ponė Malmstrom, taip pat Federika Mogherini turi pasirūpinti, kad visa tai būtų padaryta, kad nebūtų tik apie tai kalbama. Ir Azerbaidžiano atvejs yra skandalas. Ir jis jau užsitęsęs. Ir Mehmano Huseinovo atvejas ir, ir Kedižos Izmailovos ir Afgan Muhtali atvejis, jis buvo sulaikytas, pagrobtas Gruzijoje, buvo nuvežtas į Azerbaidžaną ar kankinamas kalėjime. Kodėl? Todėl, kad šie narsūs žmonės išdrįsta atskleisti korupcijos atvejus. Alievo režimo korupcijos atvejus. Tai yra siaubinga. Tai, kad nepaisant visų šių principų, kai žmonės derasi, ir siūlo parlamentui pritarti šiam susitarimui, viskas daroma, prie, daroma priešingai, tai yra gėda. Ir mes tikimės, kad bus laikomasi šių principų, kad bus realiai vertinta situacija, o situacija yra tokia, kokią e, pristatė mano anksčiau kalbėję kolegos. Mehmano Huseinovo atvejis ir rodo, koks milžiniškas spaudimas yra daromas tiems žmonėms, su kokiais kankinimais jie susiduria. Šią savaitę vienas viena iš kolegių Nikolai išplatino laišką, laišką, kurį jis buvo priverstas parašyti, akivaizdu. Nes jeigu skaitai tą laišką, tai man primena tuos laiškus, kuriuos būdavo verčiami rašyti žmonės diktatūros spaudžiami Rumunijoje ir mano šalyje. Tai Viskas yra daroma, kad mes neprimtumėme tos rezoliucijos, kurią šiandien priimsime. Ir dar žiauriau yra tai, ką minėjo kolega Miguel Urban Crespo, būtent ta korupcija, kuri siautėja ir ES viduje. Būtent politikai net šiame parlamente, kaip matėme 13 metais, kai vyko rinkimai Azerbaidžiane, irgi buvo režimo ranka jaučiama čia. Taigi kalba eina ne tik apie Azerbaidžaną, ne tik apie tai, kad reikia paremti tos, kurie kovoja su korupcija ir už teisinės valstybės principus. Tai pirmiausia yra ES užduotis. Ačiū, ponia Žopko. Pone pirmininkė, komisijos narė, pradžioje aš norėčiau padėkoti kolegoms už konsultacijas, kurios vyko dėl Mehman, Mehmano Huseinovo, kadangi aš esu šešėlinė pranešėja dėl Azerbaidžiano ir EPP darybininkė dėl šios rezoliucijos, tai aš manau, kad šioje rezoliucijoje yra pabrėžiamas dvišalių santykių tarp ES ir Azerbaidžiano reikšmingumas. Ir mes turime daugiau dėmesio skirti partnerystės susitarimui tarp ES ir Azerbaidžiano ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų ir žmogaus teisų. Tai turi būti naujo susitarimo esmė. Mehmanas Huseinovas yra kovojantis su korupcija tinklaštininkas ir taip pat yra žurnalistų instituto direktorius. Jis buvo nubaustas dviejų metų įkalinimo bausme po to, kai viešai pasiskundė, kad su juo netinkamai pasielgė policija, kai jisai kritikavo viešai pareigūnus ir jų santykius. Dabar artėjant jo išlaisvinimu yra grasinama, kad jo įkalinimo bausmė bus pratesta dar penkeriems ar septyneriems metams. Rezoliucija reikalavima, kad šis žmogus būtų nedelsiant išleis, išlaisvintas, kad jam būtų suteikta profesionali medicinė, para, e, medicinė priežiūra ir tikslas yra nusiųsti signalą, kad ES neketina nutraukti bendradarbiavimo su Azerbaidžanu, bet kad čia yra bandymas kaip ir bandyti tęsti bendradarbiauti. Ir ES vienintelė gali padėti valstybei šiai stiprinant žmogaus teisės. Taigi aš reikalauju, kad būtų iš, ka, išlaisvinti visi sąžinės kaliniai ir ES turi laikytis principų, bendradarbiaudama su visomis šalimis ne tik Azerbaidžanas, bet visos kitos ES visos kitos trys šalys, su kuriomis bendradarbiavome, bendradarbiavę Europos Sąjungą, turi būti tas bendradarbiavimas grindžiamas tais principais ir negalime čia selektyviai jų rinktis. Rezoliucija yra gera, kadangi yra kalbama apie Azerbaidžano poziciją žodžio laisvės atžvilgiu. 163 vietoje yra ši šalis iš 180 pagal žurnalistinį, in, žurnalistų laisvės indeksą. Tai yra labai žema vieta ir labai neramina mūsų žurnalistų padėtis, taigi Mes tikimės, kad bus suteikta pagalba Mehmanui Huseinovui, kad jis bus išlaisvintas ir kad jam būtų, bus suteikiamos reikiamos medicinės paslaugos. Ir tikimės, kad visi politiniai kaliniai, sąžinės kaliniai bus išlaisvinti. Tai yra neprintina, kad jų dar yra 21-ame amžiuje. Bendarbiavimas su šalimis partnerėmis turi būti grindžiamas bendromis vertybėmis, tokiomis kaip žodžio laisvė. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, tokiais dalykais dėrėtis mes negalime. Kodėl? Tai turi būti ES darbo pagrindas ir santykių su trečiosiomis šalimis pagrindas, nepaisant to, iš kurio regiono yra to šalys. Ir mes turime apie tai kalbėti ir aš už tai kovosiu tol, kol esu Europos parlamento narė. Dėkoju. Pusantros minutės ponas Štetina. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš reikalauju, kad nedelsiant būtų išlaisvintas Mehmanas Huseinovas, kuris paskelbė bado streiką kalėjime. Jis kovojo su neteisybė ir yra ne vienintelis, yra daug kitų sąžinės kalinių Azerbaidžiane. Norėčiau priminti ir Afgan Muhtarlį, kuris buvo pagrobtas slaptųjų tarnybų Gruzijoje. Tai reiškia, kad Baku režimas neapsiriboja vien tik tai savo teritoriją ir aš norėčiau pabrėžti, kad jie eksportuoja savo režimą, persekiojimus ir įtaką įvairiais būdais, pavyzdžiui, grobdami žmonės. Yra ir kitų būdų, kaip galima persekioti oponentus. Pavyzdžiui, jie reikalauja Interpolo, kad būtų išduoti tie, kurie pabėgo nuo režimo, reikalauja ir prašo pagalbos kažkur kitur Rusijoje. Ir Kinija labai dažnai piknaudžiauja Interpolu. Interpolas, aišku, kovoja su tokiais politinių oponentų, tokiomis politinių oponentų ekstradicijomis ir pagal trečią savo darbo tvarkos taisyklių straipsnį jie teigia, kad Interpolas niekuomet neįsitraukia į politinio pobūdžio ekstradicijas ir Interpolas dažnai pagal šį trečiąjį straipsnį atsisako išduoti politinius oponentus. Ir minties įsitikinimų laisvė yra paminama Azerbaidžane. Mes galėtumėme pirmiausia gal padėti Europos nevyriausybinės organizacijos, kurio dirba, kurios dirba Azerbaidžano klausimu, ponė Post. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas komisijos narė, kolegos. Kalbame apie skubos varkas siūlomą rezoliuciją, kuri yra trečioji šioje kadencijoje apie Azerbaidžaną, taigi atėjo laikas Azerbaidžano vyriausybei rimtai įvertinti mūsų reikalavimus. Aš reikalauju, kad nedelsiant ir besąlygiškai būtų išlaisvintas Mehmanas Huseinovas ir visi kiti žmogaus teisų gynėjai, teisininkai, jaunimo aktyvistai, politiniai oponentai, kovos su korupcija aktyvistai, nepriklausomi žurnalistai ir tinkraštininkai Azerbaidžane. Šie žmonės buvo areštuoti ir kankinami kalėjimuose dėl to, kad naudojasi žodžio laisvę, dėl to, kad kritikavo savo vyriausybę. Tai nėra nusikaltimas. Taigi, Azerbaidžiano pareigūnams norėčiau pasakyti, kad tokia yra teisė, kurią turi žmonės. Kai kurie iš tų žmonių sėdė jau dešimt metų kalėjime dėl to, kad jie tyrė ar protestavo prieš korupciją vyriausybėje. ES negali tylėti, kai žiniasklaida ir laisva spauda susiduria su priespauda Azerbaidžane. Mes negalime taikstyti su kankinimais, netinkamu elgesiu nukreiptų prieš LGBTI bendruomenę, žmogaus teisų gynėjus ir politinius kalinius. Jeigu nebus atsižvelgiama į šios reikalavimus, ES turimtis priemonių tokių kaip sankcijos nukreiptos prieš atsakingus Azerbaidžano pareigūnus. Europos komisija ir kitos institucijos turi, finansinės institucijos turi suspenduoti finansavimą Europ... Azerbaidžiano valstybinėms struktūroms. Mulțumim. Ehm, domnul Karim, un minut și 30 de secunde. Ponas Karim, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, kolegos, aš kaip delegacijos atsakingos už santykius su Pietų Kaukazu pirmininkas, norėčiau pasakyti, kad pamatėme, jog iš esmės pasikeitė mūsų santykiai su Azerbaidžanu. Kas mėnesį, kas metus ta pažanga, kurios padarėme siekiant užtikrinti, kad stipri partnerystė tarp ES ir Azerbaidžano būtų įtvirtinta, visą tai galime vertinti labai įvairiai nes buvo žengiama ir pirmin ir atgal. ES kaip žmogaus teisų, demokratijos, žodžio laisvės pionierė neturėtų ir negalėtų uh, ignoruoti, kai netinkamai yra elgiamasi su žmonėmis ir tą daro vyriausybės. Nepaisant to, kiek, pasiekt, kiek daug buvo pasiekta pažangos e, derantis dėl tartutinių susitarimų, mes negalime pamiršti pavienių asmenų, kurie turi pasinaudoti tais privalumais. Kalbėdamas apie tuos asmenys, norėčiau pasakyti, kad e, toje rezoliucijoje jų minima nemažai. Ir mūsų parlamentas turi sustiprinti siunčiamą signalą ir reikalauti, kad komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba siektų ir taip pat, kad Azerbaidžanas užtikrintų reikiamą apsaugą tiems, kurie kaltinami nusikaltimais, kad būtų užtikrinama medicinė pagalba, prieiga prie advokatų ir šeimos nariai turi turėti galimybę apsilankyti kalėjimuose ir aplankyti savo artimuosius kurie minimi rezoliucijoje. Tie stiprų santykiai, kuriuos sukūrėme su Azerbaidžianu, jau duoda mums dividendų. Ir užtikrinama ES delegacijos e, galimybė aplankyti poną Huseinovą. Tai yra puiki, kaip ir kibirkštis leidžianti galbūt išspręsti problemą, kuri minima e, rezoliucijoje. Ir galiausiai, kolegos, mūsų santykiai visuomet turi atspindėti mūsų vertybės. Bet lygiai taip pat reikia užtikrinti pagarbą visiems mūsų partneriams. Dėkoju. Dvi minutės 30 sekundžių, ponė Nikolai. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Esu Europos parlamento pranešėjai Azerbaidžiano klausimų. Norėčiau pasakyti štai ką. Turime tris rezoliucijas, kur kalbam apie žmogaus teisų situaciją Azerbaidžiane. ES ataskaita dėl Azerbaidžiano yra parengta pozityviai. Mes rengiamės pasirašyti partnerystės susitarimą. Manau, yra puikiai proga labai rimtai padiskutuoti apie tai, kokius žingsnius žengia ES trečiųjų šalių linkui. Mes bandome vykdyti konstruktyvų dialogą su šalies valdžios atstovais. Norėčiau priminti, jog pavyko ir sėkmingai diskutuoti dėl žmogaus teisų gynėjų padėties palengvinimo. Prisiminkime pono Tomatov atvejį. E, svarbu išlikti konstruktyviems. Europos parlamentas taip pat žengė diplomatinių žygių vykdydamas dialogą. 146 žmonės buvo paleisti į laisvę ir visa tai yra pozityvu. Dabar turime labai aiškiai išnagrinėti tuos visus pateiktus teiginius ir taip pat esame gavę ir kai kurių paaiškinimų dėl šio incidento. Kontrolės ir administracijos institucijos pateikė savo komentarus. Jie sakė, kad buvo užpultas vienas iš inspektorių atėjęs atlikti patikrinimo. Taip pat buvo pasakyta, kad ponas Huseinovas e, laikėsi bado streiko, streiko ir tai buvo patvirtinta. Kolegos, aš manau, kad mes, kai rengiame rezoliucijas, kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis trečiosiuose šalyse, ne ES valstybėse. Pirmiausia, turime turėti labai aiškius dokumentus, išklausyti visas suinteresuotas pusės, nes pirmiausia, turime e, laikytis demokratinės dvasios, o ne rinktis, tikėti labiau vienu informacijos šaltiniu labiau negu kitu, nes taip rizikuojame papulti į dezinformacijos gniauštus. Būtent dėl to turime taip elgtis, nes priešingų atveju diplomatiniai mūsų veiksmai gali pasirodyti neproduktyvus. Kitam kalbėtų žodis. Pirmininkas, ar primsite Anos e, klausimą, kol mėlynai kortelį? Prašau klausti. Pone Nikolai, ar sutinkate su tuo, kad yra absoliučiai neprimtina, kad Azerbaidžiano režimas pirktų Europos politikus, tokius kaip Pedro Agramont, kuris dabar yra senatorius Ispanijoje. Nebuvo atlikta jokio tyrimo dėl šio korupcijos atveju. Ar sutinkate su tuo, kad tai labai pakerta pasitikėjimą Europos politikais ir Europos veiksmais, jeigu politikai leidžiasi nuperkami tokio štai režimo, kaip e, pono Alyjevo režimas. Pirmininkas, ačiū Anam. Sutinku su jūsų nuomonė. Nežinojau e, tos e, ispanų deputato situacijos. Aš tikiuosi, kad situacija bus išsiaiškinta ir aš tikiuosi, kad tai nėra tik šiaip savo teiginiai susijęs su tuo politiku, bet kad e, tam yra ir įrodymų. Nes priešingų atveju tokie žodžiai būtų neprimtini. Bet manau, kad turėtume siekti pirmiausia supratimo ir pozityvių procedūrų. Nereikėtų piknaudžiauti tuo, kaip Europos parlamentas turi uh, E, Europos parlamentas turi spręsti e, situaciją, priimdamas pozityvius sprendimus. Ponas Kastaldo, prašau. Uh, president. Atleiskite dar ponia Hautala. Pone pirmininkė, e, šimtas, šimtą metų švenčia nepriklausomybės ta išdidi Pietų Kaukazo valstybė. Jie tuo didžiuojasi. Kas gyvyksta. Kas rengia tą nepriklausomybės ralį? E, kyla klausimų, ar tai yra respublika, kuri yra teisingai kuriama ir kuri gali tapti labai svarbia veikėja tarptautinėje bendruomenėje. Ar e, buvo kada nors užtrenktos duris ES ten? Ar tai yra ta šalis, kuri e, saugo savo piliečių teisės ir laisvės. Man ne visada taip atrodo, nors mes turime su šia šalimi ypatingus santykius, nes 1960 metais viena e, iš mūsų močiutė ten buvo gimusi. Jis dar pasakoja mums įdomias istorijas apie Azerbaidžianą. Kai Dabar, kai ES stengiasi sustiprinti savo ryšius su Azerbaidžianu, dabar Azerbaidžianas nusigrėžia nuo savo tarptautinių įsipareigojimų duotų Europos taryboje, BPO ir nebereikalo žmogaus teisų komisaras Europos taryboje ir EBPO atstovai reiškia susirūpinimą dėl padėties Azerbaidžiane pon, dabar net nekalbame pono Hoseinovo situaciją, bet mes, žvelgdami bendrą padėtį, kaip Europos parlamentas turėtume kreiptis į Europos komisiją ir išorės veiksmų tarnybą ir paraginti padaryti viską, kad kai Azerbaidžiano vyriausybė nori glaudesnių santykių su ES, jie turi be abejo paleisti politinius kalinius, įskaitant ir poną Mehmedą Huseinovą. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Kastaldo, prašau. Vorbește. E, domnul Kolumbie, 2 minutės ir 30 sekundės. Jo nėra. Žodis kitam kalbėtojui, ponui Kolumbijai, 2 minutės. Pone pirmininkė, ketvirtadienio ryto posėdžiuose, kur yra geros sąžinės, taip sakant, demonstravimo posėdžius, kalbate po, apie pono Huseinovo atvejį, žurnalistą. Uh, Tas asmuo kalėjo dviejus metus dėl to, kad kalbėjo apie Alijevo autoritarnio režimo žygius. Taip, tas režimas autokratinis, bet ką padarė ES to režimo atžvilgiu? Norėčiau priminti, kad 16 metų, jau už 16, taryba komisijai suteikė galiojimus dėrėtis dėl bendro sustarimo su Azerbaidžianu. E, vasario 7 dieną 2017-aisiais tarybos prasidėjo, e, nes apsilankė ponas Atlievas Briuselėje ir buvo galima pradėti. 18 gegužė buvo patvirtinti partnerystės prioritetai ir yra numatyta e, palengvinti vizų režimą. Mes žinome, kad ES vadovai turi tik vieną rūpestį į naują šaltąjį karą prieš Rusiją įtraukti vis kiek įmanoma daugiau šalių politikos uh, nikštukai, taip sakant, bando daryti viską, kad Europos um, vienybė būtų suskaldyta. Kaip, kaip aš sakiau, su Baku režimu irgi mes gami santykiai ir visą tai yra nukreipta prieš Rusiją. Mes žinome, kad uh, e, Azerbaidžiano ir ES valstybių narių santykiai turėtų gerėti. Mes priklausomi turėtume būti nuo sustarimų su Rusija, ne su kitais, kai dėl mūsų apsirūpinimo nafta ir jos produktais. Gaila kartais, kad e, asmens teisės paminamos tam, kad būtų galima gauti naftos. E, noriu priminti, kad kolega Nikolai, kuri rengė pranešimą dėl to naujų sustarimo su Azerbaidžianu, e, žinau, ką mano kolegė Nikolai. Ji atsisakė pasisakyti apie žmogaus teisų pažeidimus Azerbaidžiane e, Prancūzijos e, e, spaudai. Azerbaidžanez E, tinklalapis yra tik režimo viso labo neoficialus laikraštis. Ką Aldė kolegos mano šiuo klausimu? Jie paprastai demokratijos pamokos dalyje labai noriai. E, neužmirškime tuo tarpu, ką kenčia e, aukštutinio Karabacho žmonės, kad tą situaciją nepakenčiamą padarė Bakų režimas. Taigi e, Armenija yra labiausiai nukentėjusi šalis Pietų Kaukaze. Tai gal nustokime raminti savo sąžinę ir galiausiai imkimės e, reikiamų žygių kovodami su šiuo režimu. Ačiū. Dėkoju, kolega Šogor. Žmogaus teisų pažeidimai yra liūdna realybė Azerbaidžiane. Amnesty International paskelbė, kad daugiau negu šimtas politinių kalinių yra pietų Kaukaze. Režimas e, taip pat e, spaudžia žiniasklaidą. E, pasak žmogaus teisų aktyvistų visi, beveik žurnalistai yra praleidę metus ar daugiau kalėjime. Ši praktika yra bendra tendencija Azerbaidžiane. Politiniai kaliniai sulaukia naujų kaltinimų ir jų kalinimas tampa be pabaigos penktas jau atvejis toks per keletą pastarųjų mėnesių yra vykęs. Azerbaidžianas ilgą laiką bandė išvengti vakarų kritikos, pasitelkė savo tokią strateginę poziciją, sakydamas, kad jis yra e, reikiamas sąjungininkas kovoje su terorizmu. Ir kad Europai tai gali būti naudinga. Ir sakoma, kad ryšiai su Azerbaidžinu gali padėti išvengti priklausomybės nuo rus, rusiškų dujų. E, Tačiau, e, krit, tačiau vakaruose kritikos prieš Azerbaidžianą e, esama, nors buvo bandoma bandymus kritikuoti, sustabdyti. Pagrindinės teisės ir laisvės Azerbaidžane turi būti užtikrinamos. Tuos klausimus turime kelti, kai diskutuojama apie naują ES Azerbaidžiano sustarimą. Dabar yra labai svarbu, kad reikalautume pono Huseinovo besąlygiško paleidimo ir kad Azerbaidžiano uh, E, valdžia atsisakytų naujų kaltinimų jam. Mes taip pat turime aiškiai paraginti besąlygiškai paleisti iš kalėjimų visus politinius kalinius, žurnalistus, žmogaus teisų aktyvistus ir kitus pilietinės visuomenės aktyvistus. Dėkoju. Mulțumim, doamna Grapini. Do... Dėkoju, toliau ponia Grapini. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ta... Gerbiamoji komisarė, iš karto norėčiau pasakyti, kad e, ši rezoliucija yra labai reikalinga. Mes turime kreiptis į Azerbaidžiano vyriausybę ir kalbėti apie tai, kad yra pažeidinėjimos žmogaus teisės. Kartu svarbu yra kalbėti ir apie mūsų dialogą su Azerbaidžianu. Ne tik e, žmogaus teisų klausimais, bet ir dėl to, kad mes galėtume kol, kartu kovoti su terorizmu ir vengti įvairių politinių manipulacijų. Azerbaidžanas yra Europos tarybos narys ir turime reikalauti, kad būtų užtikrinta, kad, būtų, kad jis laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų. Mūsų turimas Euronestas turėtų daugiau dėmesio skirti padėčiai Azerbaidžiane. Aš dirbu Euroneste ir mes plėtojame rytų kaiminystės projektą. Bet tą darydami turime užtikrinti, kad visi mūsų rytų partnerystės partneriai suvoktų, kad e, mūsų rengiami dokumentai, tokie kaip ši rezoliucija, yra svarbus. Jos privalu atsižvelgti. Šioje rezoliucijoje, kuri yra gerai subalansuota, kalbame apie tai, kad būtina nedelsint paleisti į laisvę politinius kalinius, žmogaus teisų gynėjus, žurnalistus. Aš manau, kad Azerbaidžanas turėtų žengti europiniu keliu. Norėčiau pabrėžti, kad mes pasisakome prieš valdžios veiksmus nekritikuojame Azerbaidžiano žmonių. Turime bendradarbiauti su Azerbaidžianu, turime kelti visus šios klausimus ir aš manau, kad mūsų pradėtas bendradarbiavimas turėtų būti tęsiamas. Ponas Demis Maker. Pone komisarė, mėly kolegos, kai kas iš esančių kolegų bando netaip griežtai vertinti tai, kas vyksta Azerbaidžiane. Na taip, pažangos buvo padaryta, tačiau tarp, tarptautinių lygmenių dėl blogerių persekiojimo um, labai liūdna padėtis yra Azerbaidžiane. 150 politinių oponentų ir žurnalistų sėdi kalėjime šiandien. Tarptautinė bendruomenė reikalauja, kad būtų paleistas aktyvistas ponas Huseinovas kuris labai kritiškai pasisakė ir socialiniuose tinkluose labai ženkliai prisidėjo prie diskusijų už demokratiją, kritikuodamas režimą. Tai yra labai nekaltas pavyzdys. Žmonės Azerbaidžiane e, dažnai papuola į skurdos pastus, tuo tarpu prezidentas ir jo visa klika gyvena prabangiai. 29 metų E, šitas blogeris patyrė išpolius, jis buvo įkalintas dviejams metams, turėtų kovo mėnesį išėti iš kalėjimo, bet e, tai nepatinka režimui, buvo pateikti nauji skundai ir jo kaltinimas gali būti pratestas dar septynerius metus. Reikėtų be abejo stiprinti ryšius tarp Azerbaidžiano ir ES, bet tai negali būti daroma nekreipiant dėmesio į pagrindinės piliečių teisės, į pagrindinės žiniasklaidos teisės. Pone Parker, dvi minutės. Su pusė. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Laisva ne gyvybinga spauda yra labai svarbus komponentas kiekvienoje veikiančioje demokratijoje, kai politikai gali elgtis visiškai nekontroliuojami žiniasklaidos, tada auga atotrukis tarp politikų ir žmonių, kurio, kuriuos jie atstovauja. Korupcija gali plisti. Azerbaidžiano situacija šia, šia prasme yra labai sudėtinga. 163-oje jie yra vietoje pagal spaudos laisvės indeksą. Huseinovo atvejs yra tikrai siaubingas, rodantis visą tai, kas vyksta realybėje, kalbant apie tuos, kurie bando kovoti su korupcija Azerbaidžane ir atverti politiką žmonėms. Prezidentas, kuris turi galybę e, prabangių būstų, Žurnalistai be, sienos, be sienų dabar įspėja, kad šis žmogus gali iš tiesų, ponas Huseinovas gali mirti kalėjime, jeigu jis toliau tę savo bado streiką. Daug prisijungia prie to bado streiko, taigi atėjo laikas politikams įsiklausyti į žmonės ir bandyti išspręsti demokratijos problemas ir leisti šaliai plėstis ir užtikrinti laisvą tikrai nepriklausomą žiniasklaidą šalyje. Dėkoju. Ponas Kelly, vien pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi smerkiu dabartinę padėtį Azerbaidžane, kalbant apie tai, kaip vyriausybė pažydinėja pagrindinės teisės ir žodžio laisvę, kai yra draudžiama vyriausybės kritika. Tai yra smerktinas dalykas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad politiniai aktyvistai, žurnalistai nekarta vis, susi, vis nuolatos susiduria su naujais kaltinimais, kai jau jų einamoji įkalinimo bausmė eina į pabaigą kad ilgiau būtų išlaikomi kalėjimuose. Azerbaidžano dalyvavimas ES rytų partnerystės programoje ir įsipareigojimai, kurie buvo prisimti Europos taryboje, yra paminami tų veiksmų, kurių imasi Azerbaidžano valdžios institucijos. Dėl to aš reikalauju, kad Azerbaidžano vyriausybė laikytųsi savo tartutinių įsipareigojimų, laikytųsi Europos žmogaus teisų teismo sprendimų ir užtikrintų teisės žmonėms, išlaisvintų tuos, kurie neteisėtai buvo įkalinti. Ypatingai pana Huseinova, kuris buvo minėtas kitų kalbėtojų ir kuris e, nuo 18 metų gruodžio mėnesio paskelbęs yra sauso bado streiką. Taigi tokie persiekojimai turi būti panaikinami ir taip pat turi būti panaikinama cenzūra negali būti toje šalyje, kuri siekia demokratinės, de, pareigoja siekti demokratijos ir teisinės valstybių principų, e, tokie, tokie dalykai vykti. Dėkoju. Ačiū ponui Kelly. Julie Ward, dvi minutės. ES pozicija Azerbaidžiano atžvilgiu turi būti kur kas griežtesnė. Pilietinė visuomenė veikia labai priešiškomis sąlygomis, nevyriausybinės organizacijos uždaromos, nepriklausomi balsai yra įkalinami arba priversti pabėgti. Neimanas dabar 23 e, dieną yra paskelbęs bado streiką, jo situacija labai neramina. Susidūręs su kankinimais nekarta, jis yra labai rimtoje padėtyje. Per pastarosius keletą mėnesių buvo neraminančių, neraminančių bado streiko paskelbimų Zakarai Raklif ir Nagės Mohamedė Irane, pavyzdžiui, yra irgi paskelbę bado streiką. Visi imasi tokių siaubingų priemonių. Vyriausiojo galiotinė privalo viešą daryti pareiškimą ir paraginti Azerbaidžano valdžios institucijas nedėlsant ir besąlygiškai išlaisvinti Nemaną. ES turi vardinti ir sugėdinti bet kokią valstybę, kuri labai aiškiai pažeidinėja žmogaus teisų įsipareigojimus nepriklausomai nuo, nuo to, su ko, kokiu turime su ta šalimi ekonominių ryšių. Taip pat reikalauju, kad ES ir valstybės narės pritaikytų sankcijas ne tik prezidentui, bet taip pat ir jo ministrams, kurie likščioliai dar nebuvo jiems paskelbtos sankcijos. Dėkoju, dabar persime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Yra du kolegos, kurie paprašė žodžio. Ponas Farija pirmasis, prašau. senhor presidente senhora comissária ačiū pirmininke žurnalistai įkalinami dėl to kad kritikuoja korumpuotą sistemą tai nėra šis atvejis nėra vienintelis azerbaidžano autoritarinė vyriausybė vis mažiau vis labiau mažina erdvę tokiems korupciją kritikuojantiems žurnalistams. Ir jie yra suimami ir nuteisiami. Ne pirmąjį kartą mes priimame rezoliuciją apie Azerbaidžianą šiame parlamente ir aš manau, kad atėjo laikas pasakyti, kad pakaks. Mes e, netu, ne, negalime vien tik tai reikalauti, kad Azerbaidžano vyriausybė liautusi įkalinusi žurnalistus, turime reikalauti, kad nedelsiant išlaisvintų poną Huseinovą ir kitus politinius kalinius ir aktyvistus. ES privalo čia reikalauti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, piliečių laisvių principų, nes tai yra ES pagrindas. Žmogaus teisės, ponė komisijos narė, nėra dėrybinis objektas ir kol nėra užkertamas kelias jų pažeidinėjimui, ES turi suspenduoti bet kokią finansinę pagalbą šiam Azerbaidžano prezidento režimui. Dėkoju. Ačiū, ponas Pospišil. Dėkui, dėkui pekne, pane predsedajcy. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, aš norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie išsakė labai griežtą poziciją Azerbaidžano atžvilgiu ir pono Huseinovo atveju apie pono Huseinovo atveju, atvejį. Bet aš esu ir buvęs užsienio reikalų ministras ir aš manau, kad Azerbaidžaną mes turime kritikuoti ir dėl kitų aspektų. Teisinės valstybės principai neveikia šioje šalyje. 2017 metais buvo įvykdyta teismų reforma ir 9 iš 10 teisėjų neteko darbo. Tai reiškia, kad nėra jokios nepriklausomos teismų sistemos Taigi tie politiniai kaliniai net negali būti tinkamai atstovaujami teisme, nepriklausomi teis, teisininkai, jų irgi trūksta, kad jie galėtų apginti kaltinamuosius teismuose. Taigi privalome kritikuoti ir šią 17 metų Azerbaidžano atliktą teismų reformą. Dėkoju komisijos narė. Labai dėkoju, ponio pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Dėkoju Jums už šią galimybę dar kartą aptarti žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane. Mes stebime labai atidžiai, kaip ir Jūs situaciją šioje šalyje, stebime, kas vyksta su Mehmanu Huseinovu. 2017 metais jau. Uh, uh, išsakėme savo nuomonę ir todėl šiandien pasinaudodama šią progą aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, ką mes esame nuveikę pastarosiomis dienomis. Po to, kai ES delegacija lankėsi Baku ir bendradarbiaudami su Azerbaidžiano valdžios atstovais, mes kartu su penkių valstybių narių atstovybių atstovais mes lankėmės pas Mehman Huseinovą. Ir buvo nustatyta, kad jis gauna medicinos pagalbą, pagalbą ir kad jis nutraukė bado streiką, taigi jo gyvybė nebegrėsė pavojus. Tačiau mes esame susirūpinę, kad jam yra pateikiami nauji kaltinimai. Mes manome, kad jie nėra pagristi ir jų reikėtų atsisakyti. Kaip ir sakėte, jūs. Keli parlamento nariai yra ir kitų kalinių Mes taip pat rūpinamės jų padėtimi, pas juos lankėsi Raudonojo kryžiaus atstovai. Pastarysiais metais mes daug kalbėjome apie žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane, plėtodami politinį dialogą šią šalimi ir pasinaudodami aukštų lygio ES ir Azerbaidžano teisingumo reikalų pakomitečio formatu. Praeitų metų Liepos mėnesį mes pabrėžėme, kad teisinės valstybės principas, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms yra nepaprastai svarbus dalykas dalykai plėtojant mūsų santykius. Šiuo metu mes deramės dėl naujo sustarimo, kuriame bus įtvirtinta gera, gero valdymo, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms principai. Mes visi suprantame, kad apsaugoti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės Azerbaidžiane nėra lengva. Mes manome, kad mes turime šias problemas spręsti plėtodami dialogą, įskaitant ir dėrybas dėl naujojo susitarimo. Mums reikia palaikyti komunikavimo kanalus tam, kad galėtume stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir plėtoti dialogą, tam, kad galėtume įtvirtinti savo principus ir vertybės Azerbaidžiane. Taigi toliau plėtotume dialogą su valdžios atstovais, mes toliau bendradarbiavome su pilietinės visuomenės organizacijos, nepriklausomos žiniasklaidos ir opozicijos atstovais, tam, kad atsižvelgtume jų susirūpinimą. Ir toliau kalbėsime apie žmogaus teisės teises ir pagrindinės laisvės e, visose e, susitikimuose, kurie vyksta pagal pol, mūsų politinį dialogą, skaitant tai ir tą susitikimą, kuris vyks Baku vasario penktą dieną, kuriame mes kalbėsime apie da, pono Mehmano Huseinovo ir kitų da, e, asmenų, skaitant ir Hadiją Asmailovą atvejus. Ir stebėsime jų padėtį. Dėkoju. Dėkoju. Baigėme nagrinėti šį klausimą, šią rezoliuciją. Balsuosim dėl jos, kaip jums yra žinoma, šiandien. Dabar galime pereiti prie kito darbo tarkės punkto. Tai yra prie diskusijos dėl Sudano. Ir suteiksiu žodį ponui Čia Sultanu, tam, kad jis pradėtų šią diskusiją. Pusantros minutės, prašau. Infliacijos lygis siekia 122 procentus, o vyriausybė mažina subsidijas. Dėl to Sudane kilo protestai ir mažai kas tai, ką tai turėtų stebinti. Akivaizdu, kad tai, kas prasidėjo kaip protestai prieš pernelik ilgas eilės prie duonos parduotuvių, virto pasipriešinimu prieš vyriausybę. Prezidentas Omaras Albašyras nori, kad jam būtų leista dar kartą kandidatuoti prezidento rinkimuose, kuriuose jis norėtų dalyvauti, nepaisto, kad jau beveik 30 metų valdo šalį, pablogino padėtį. Daugiau nei 40 civilių buvo nužudyta, nors vyriausybė praneša, kad žuvo tik tai 24 asmenys daug žmonių buvo sulaikyta. Šios šalies prezidentui tenka da, tokia bejotina garbė būti vieninteliu valstybės vadovu, kuris buvo nuteistas Taptautinio baudžiamo teismo. Reikia atsižvelgti tai, kad saugumo situacija šiame Afrikos regione ir taip jau yra sudėtinga, todėl turime skirti ypatingą padėtį situacijai Sudane. Pone Veržėt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau esame prieėmę keletą rezoliucijų dėl Sudamų. Paskutinius 2018 kovą. Ten kalbama apie Mahmudą Osmaną. Jis yra Sakarovo premijos laureatas ir saugumo tarnybos įsikišo į šio žmogaus areštavimą. Šis asmo kenčia nuo diabeto, dėl to šeima nerimauja dėl jos veikatos. E, žmogaus teisų gynimo organizacijos kalba apie 2000 areštuotų žmonių nuo e, gruodžio mėnesio. E, daugelis žmonių mirė nuo kankinimų. 2013-aisiais nuolat prasidėjusios demonstracijos vyko visą laiką. Ir nuo 2018 žmonės nebeteko į nebeteko pajamų, kadangi išaugo labai reikšmingai infliacija peržengusi 122 procentus, e, kainos nuolatos auga, branksta pirmosios būtinybės produktai ir šalis patiria didžiulį skurdą, nekalbant jau apie biudžetą. 70 procentų jos skiriama karinėms išlaidoms, o tuo tarpu švietimui ir sveikato sektoriui nelieka nieko. E, išaugo E, duonos kaina. Dėl to prasidėjo pirmosios manifestacijos, pirmiausia e, pašaliuose šalies, o paskui e, pamažu išplito į visą šalį. Paskui iškilo Darfūro problematika, kur Džendžiavitai ir toliau karaliauja ir vykdo savo teisingumą taip, kaip jie tai supranta. Albašyras nori pateikti, pakeisti konstituciją taip, kad vėl galėtų siekti valdžios. 29 metus jau e, prezidentauja savo šalyje ir taip pat tai yra tas asmuo, kuris yra ieškomas dėl nusikaltimų žmogiškumui. E, op, opozicijos partijos patiria, pakil, patiria sunkumų. Komunistų partija ir kitos opozicinės partijos nukentėjo dėl to, kad dal, ragino dalyvauti ir pačios dalyvavo manifestacijose. E, šiandien turi vykti dar viena manifestacija kartume ir kitose miestuose dėl taikos ir pasikeitimų. Jų bus reikalaujama. ES ir Sudanas turi sustarimų dėl migracijos politikos ir kovos su terorizmu. Bet kaip galima bendradarbiauti su tokia represinė valdžia šalies, kaip galima juos kviesti čia, e, kad jie identifikuotų savo šalies piliečius sulaikymo centruose e, Kaip galima jiems teikti įrangą, kuri panaudojama prieš nuo savo šalies žmonės, ypatingai Darfure. Taigi, man atrodo, laikas tam dviveidiškumui padėti tašką. Aš GUE NGL vardu norėčiau pareikšti savo solidarumą su tais, kurie išeina į gatves Sudane šiandien, rizikuodami savo gyvybę. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponia Valero, dvi su pusė minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau savo pasisakymę paminėti tris dalykus. Pirmiausia, kalbėti apie protestus, kuriems turi būti duodami leidimai. Nes panašu, kad protest, protestai buvo išprovokuoti dėl to, kad smarkiai išaugo kainos ir kad ekonominė situacija šalyje smarkiai pablogėjo. Taigi protesta, protestai išplito visoje šalyje, ne tik sostinėje Hartume. Taip pat tie protestai turi būti leidžiami protestai prieš prezidentą Omarą Albašyrą, kuris 29 metus jau yra valdžioje. Tartutinės organizacijos, kurios dirba su žmogaus teisėmis šalyje, mini, kad 45 žmonės buvo nužudyti ir juos nužudė būtent policija. Kitas klausimas yra e, saugumo pajėgų veiksmai. Neprimtina, kad tiek daug žmonių, kurie protestuoja prieš, e, protestuoja prieš valdžią, yra įkalinama ir, ir sulaikomi. Tokie metodai, saugumo užtikrimo metodai turi atitikti tarptautinius standartus ir tarptautiniai standartai turi būti užtikrinami visur. Pavyzdžiui, yra kalbama, kad to saugumo pajėgos kankina įkalintus asmenis, tai tikrai negali būti primtame bet kokioje šalyje. Ir galiausiai reikia laikytis rinkimų kalendoriaus. Šalies konstitucijoje teigiama, kad dabartinis prezidentas 20 metais turi paskelbti rinkimus, bet kaip ir daugelį kitų šalių prezidentas dabar bando keisti konstituciją, kad galėtų įsitvirtinti valdžioje ir kad nereiktų rinkimų 20 metais. 22 politinės opozicijos partijos reikalauja, kad būtų suburta laikino perinamo laikotarpio vyriausybė, kol bus išspręsta krizinė situacija. Ir norėčiau dar iškelti ir ketvirtąjį klausimą. Šioje rezoliucijoje kalbama apie tai, kad Sudane vyksta neprimtini įvykiai, tačiau reikia pažvelgti šiek tiek plačiau ir pamastyti apie situaciją Sudane. Man žal, kaip žaliųjų partijos atstovai labai svarbu pabrėžti, kad e, e, situacija dėl e, žemės ūkio yra smarkiai pablogėjusi. Ir čia gali irgi kilti dar labai, labai daug kitų rimtų konfliktų. Dėkoju. Dziękuję pani bardzo. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Paet. Prašau, jūs turite tris minutės. Labai dėkoju, gerbėjai kolegos. Nepaisant to, kad protestai prieš vyriausybę tęsiasi jau kelias savaitės ir kad yra prezidentas Omaras Albašyras raginamas atidinti, valdančiųjų partija paskyrė Albašyrą nu, naujų kandidatų rinkimuose, kurie vyks 2020 metais. Valdančioji partija PCP pasakė, kad vadovą galima keisti tik tai per rinkimus, bet dar reikėtų pažiūrėti, kaip vyks tie rinkimai. Bet akivaizdu, kad Albašyras yra vienintelis valstybės vadovas, kurio ieško tarptautinis baudžiamasis teismas dėl nusikaltimų e, prieš žmoniją ir e, etninį ir nusikaltimus e, susijusius su etniniais valymais. Tačiau su šiuo prezidentu mielai sustinka da Kinijos, e, Indijos, Kataro, Saudo Arabijos ir kitų pasaulio šalių vadovai. Visi jie leidžia Albaširui lankyti savo šalyje, sveikinasi su juo ir bendrauja, užuot jį e, areštavę. Dabartinė padėtis labai kenkia civiliams gyventojams. Per protestus, dėl, protestus buvo daugiau nei 30 žmonės žuvo, daugiau nei 800 buvo sulaikyta. Žinome, kad žmogaus teisų gynėjai, teisininkai, gydytojai, mokytojai yra persekiojami. Bašyras ir jo pagalbininkai turėtų būti patraukti atsakomybėn už anksčiau įvykdytus nusikaltimus ir už nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti per e, šiuos protestus. Atėjo laikas Sudanojų nutraukti persiekimus dėl žmogaus teisų, pradėti rūpintis ekonominę šalies padėtimi ir pilietinę visuomenę. Dėkoju. Toliau ponia Kengė, dviem minutėm, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien dar kartą kalbame apie Sudaną. Sudanas yra viena iš didžiausių Afrikos šalių. Naujausios naujienos iš Sudano da, tikrai labai liūdnos. Tol, kol didžioji dauguma pasaulio žmonių da, šventė pasaulio, metų pabaigos šventes, sudaniečiai buvo išėję į gatves ir aikštės protestuodami prieš vis mažė, jų mažėjančią perkamąją galę. A, Iš pradžių protestai prasidėjo dėl to, kad pabrango benzinas, po to įsakų buvo patrigubinta pieno, atsiprašau, duonos e, kaina. Kilo protestai ir dėl to iškilo grėsmė labai trapiams, e, trapia socialiniai pusiausvirai. Šie protestai parodo, kad žmonių gyvenimas tikrai yra labai neužtikrintas. Ekonominė padėtis nėra palankiai šiai šaliai. Sudane yra daug e, gamtinių išteklių, tačiau da, salig, a, a, saliginės ramybės laikotarpius keičia neramumai, kurie labai kenkia piliečiams, kurie badauja ir dažnai kenčia nuo netinkamo valdymo. Be to dažnai kyla socialinių konfliktų, o teisės saugos pareigūnai dažnai griebėsi smurto. Tai skaudžiai smogia ne tik tiems, kas protestuoja danur, e, ir ne tik opozicijos atstovams. Mes matome, kad Sudane persiekiama už raiškos laisvę, nepaisant to, kad jos visiškai teisėtai reikalauja vilti praradę piliečiai. Hartumo vyriausybei turime priminti, kad ji privalo kuo skubiau pradėti rūpintis ekonominių savo šalies vystimusi. Tik tai tuomet galima bus įtvirtinti sveiką, politinį, sveiką politinę aplinką ir tik tuomet galim bus tikėtis, kad uh, bus nuraminti protestai. Taip pat labai svarbu yra pasakyti, kad reikia politinio dialogos, išvelgiant į opozicijos jėgų koaliciją. Uh, Reikėtų taip pat reikalauti, kad būtų paleistas į laisvę Sakarovo premijos laureatas e, Salih Mahmud Osman ir visi kiti uh, disidentai, universitetų profesoriai, žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai. Reikia reikalauti, kad Sudanas būtų labiau demokratiškas. Dėkuoju. Toliau ponas Kelam. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Hudana, Sudanas yra nepriklausomas jau 63 metus. Maždaug prieš 30 metų pulkininkas Albašyras atėjo į valdžią. Tūkstantis 1993 metais jis pasiskelbė prezidentu, jis vadovauja vienos partijos kongresui. Uh, Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje de, jis buvo paskelbtas kaip terorizmo e, teroristų rėmėjas. Prieš šešerius metus prezidentas pažadėjo nebekandidatuoti e, rinkimuose. Tačiau dėl savo pažado jis nesilaikė 2015 metais. Sudanas užima 174 vietą 160 pagal pasaulio spaudos laisvės indeksą. Protestai prasidėjo dėl to, kad smarkiai išaugo kainos, bet protestuotojai e, galiausiai pradėjo reikalauti, kad prezidentas Albašyras atsistatydintų. Jis valdo šalį jau daugiau nei beveik 30 metų. Beveik 50 žmonių žuvo, šimtai buvo da, sulaikyti ir yra kankinami. Salimas Mahmudas Osmanas, žmogaus teisų gynėjas, prieš devynias dienas buvo dar kartą sulaikytas ir mes nežinome, kur jis yra laikomas. Be to, Sudanas uh, užėmė ketvirtą vietą šalių, kuriuose krikščionių padėtis yra blogiausia sąraše. Mes turime pasmerkti tai, kad krikščionys yra persiūkiami, e, yra greunamos jų bažnyčios. Taip pat yra taikoma mirties bausmė už e, krikščioniškas pažiūras. Albašyras, kaip buvo paminėta šiandien, yra vienintelės valstybės vadovas, kuri ieško tarptautinės e, baudžiamasis teismas už nusikaltimus e, žmoniškumui ir už įvykdytus e, etninius valymus. Su juo negalima e, bendradarbiauti. ES turi pasmerkti tai, kad prieš taikius protestuotojus buvo panaudota panaudotas smurtas ir pareikalauti, kad Salimas Mahmudas Osmanas bei kiti žmogus teisų gynėjai, žurnalistai ir protestuotojai būtų paleisti. Uh, Taip pat reikalaujame, kad šalyje būtų užtikrinta saviraiškos laisvė ir laisva žiniasklaida. Mes reikalaujame, kad vyriausioji galiotinė pas, labai aiškiai pasmerktų visiškai nepriimtiną padėtį Sudane ir paragintų vals, vyriausybę uh, nutraukti masinius uh, suėmimus ir žudimus. Taip pat reikalaujame, kad Europos Sąjunga uždraustų bet kokios saugumo įrangos uh, eksportą da, į Sudaną, da, kad uždraustų eksportuoti, parduoti, atnaujinti ir prižiūrėti šią įrangą. Taip pat reikalavome, kad valstybės narės padidintų finansinę paramą žmogaus teisų gynėjams ir ne pilietinės, visu, ir, atsiprašau, pilietinės visuomenės organizacijoms, panaudojant ES atitinkamą fondą. Tai buvo paskutinis autorų. Dėkoju. Išklausome paskutinį rezoliucijos autorių, o dabar sudėsiu žodį ponui Zdechovskijai. Pusantros minutės, prašau. E, Pane pirmininkė, Sudanas būtų puikia šalis, jeigu toje šalyje nebūtų autoritarinio režimo. Šitaisyklė galėtų būti taikoma ir kitoms šalims, bet šiai ypač. Ne pirmą kartą kalbam apie Sudaną, kur daug neteisybės. Nekartosiu visko čia, kas susijęs su neteisybė, nekalbėsiu apie tuos atvejus, nes diskusija būtų pernelyg ilga. Religijų laisvė šalyje yra utopija. Šimtai ir tūkstančiai įrodymų yra surinkta dėl kankinimų tų, kurie patenka į kalėjimus. Neseniai štai mes kalbėjome apie čekų e, humanitarinį darbuotoją Petrojaško, kuris metus kalėjo Sudano kalėjime. Jis paaiškino, kaip nemusulmonai ir netikinti žmonės e, turi kentėti skandinimus kalėjime ir kitus kankinimus. Tai yra tikras skandalas. ES turi kreiptis į Sudaną ir priversi e, atsisakyti tokios praktikos. Ačiū daugeliui paremusių šį reikalą. Mums pavyko sukurti tokią situaciją, kad socialinis klimatas ir socialinė atmosfera toje šalyje keičiasi. Tačiau Sudane regis ne. Ten mes situacijos pakeisti negalime, bent jau kol kas. Aš tikiuosi, kad ES ir vyriausių galiojotinė nusiūs labai aišku signalą Sudanui dėl to, kad ES netoleruos tokios neteisybės. Nuo jos kenčia daugybė paprastų žmonių. Mes negalime toleruoti tokių politikų ar prezidento, kuris žudo savo šalies žmonės, kuris pažeidžia žmogaus teisų nuostatas. Tokių niekada nerems ES. Žmonės e, ar politiniai lyderiai, kurie investuoja kitose šalyse, manau, e, tos kitos šalis, kurios sulaukia tų investicijų, turi žinoti, kad Afrik, šioje Afrikos šalyje e, yra įsitvirtinęs vienas iš žiauriausių režimų, kuris negali būti ES partneris. Dėkui. Ačiū kolegai. Dabar žodis socialdemokratų frakcijos vardu. Poniai Kristė, dvi minutės. Ponui Kristė, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Demonstracijos vyko e, gatvėse, jos buvo taikios Sudane. Jos apėmė visą šalį pamažu, įskaitant ir sostinę. Piliečiai visiškai legaliai protestavo prieš didžiulį kainų išaugimą, prieš tai, kad viskas labai pabrango, kad trūksta kūro o valdžia ėmėsi neproporcingai didelių priemonių tam, kad išblaškytų demonstracijas. E, laisvė demonstruoti demokratijos principai yra tie dalykai, kurių turbūt ne, nesupranta Sudano valdžia. Sudano žmonės neturėjo patirti smurto dėl savo teisėtų reikalavimų. E, 40 žmonių žuvo, įskaitant e, vaikus, daug žmonių buvo areštuota, daug protestuotų, įskaitant e, studentus, politikus ir aktyvistus, e, buvo sulaikyti. Sudano valdžia turėtų tuos žmonės paleisti. Buvo atliktas tik dalinis tyrimas. Tie, kurie buvo tiesiog įkalinti, turėtų turėti galimybę save ginti teisme. Nacionalinio saugumo tarnybos turėtų į protestus atsakyti priemonėmis, kurios atitinka žmogaus teisų nuostatas. E, tie, kurie buvo sulaikyti, turi būti numatyta galimybė susitikti su teisininku ir savo šeimos nariais. Jie neturėtų būti kankinami. Situacija blogėja, todėl kreipiamės į Sudano vyriausybę ir raginame nutraukti bet kokius smurtinius veiksmus žmonių atžvilgių. Administracinės ir teisminės procedūros prieš teisėjus ir žmogaus teisų aktyvistus e, irgi turi būti nutrauktus, kad žmonės neatsidurtų kalėjime. Dėkui. Ačiū kolegai. Dabar žodis ponui Demes Maker, EKR frakcijos vardu. Gerbiami kolegos, praėjusią savaitę The Economist paskelbė metinį žiniasklaidos laisvės indeksą ir Sudanas užima vieną iš paskutinių vietų šiame sąraše. Demokratijos šalyje nėra, nėra geranoriško šalies valdžios, kuri užtikrintų piliečių laisvę. Tokios laisvės nėra. Tarptautinė bendruomenė tūkstančius ataskaitų paskelbė šią temą, bet niekas nesikeičia. Be kita ko, tai, kas veikia toje šalyje, yra smurtas, kurį praktikuoja tvarkos palaikymo pajėgos ir saugumo ir žvalgybos tarnybos. Sunkumai ekonominiai tęsiasi, kartumo režimas siautėje. Dešimtis žmonių buvo e, nužudyti protestų e, sklaidimo metu. Šimtai žurnalistų yra įkalinti, studentų, profesorių ir taip toliau. E, režimas nori bauginti žmonės. Žmonės pasakė, arba mes turime išeiti į gatves, galime sėdėti namie, bet mirsime ir vienu ir kitu atveju, todėl jie pasirinko protestuoti. E, matome didesnę pilietinės visuomenės mobilizaciją. Turime padėti su anu žmonėms, kurie kenčia nuo šio režimo, kuris pažeidžia pagrindinės teisės ir tęsia genocido veiksmus. Ir kuris norėtų įkalinti turbūt visus. Mes norėtume matyti šio šalies ateitį be pono Bašyro. Dėkoju. E Dėkuoju toliau e FDD frakcijos vardu kalbėjęs šios frakcijos vicepirinkas ponas Kastaldo. Dėkuoju ponė pirmininkė. Žmonės nori, kad režimo nebeliktų. Štai ko girdime Hatumo gatvėse. Žmonės reikalauja to nepasakot, prieš juos vadinam naudojamos yra ašarinės dujos. Da, žmonės reikalauja, kad situacija realiai pasikeistų, kad ne tik atsistatydintų jų prezidentas. Šiuo metu vyksta chaosas, saugumo ir žvalgymos da, tarnybos, da, da, sukarintos grupuotės da, tramdo da, piliečius. 45 žmonės žuvo. Da, šimtai sulaikyti. Visa tai yra daroma tam, kad galima būtų ab, apsaugoti tik vieną žmogų, Omarą Albašyrą. Bet e, nepamirškime, tas žmogus yra ieškomas dėl nusikaltimo žmoniškumui, karo nusikaltimų ir genocido. Ir jis šiuo metu nori pratesti de, de savo įgaliojimų terminą, nori dalyvauti 2020 m. rinkimuose. Salimas Osmanas, Sakharovo premijos laureatas ir 23 jaunuoliai buvo sulaikyti vyriausių įgaliotinė ir visa ES turi panaudoti visas politinės ekonom, prekybos, ekonomikos, ekonominės ir politinės priemonės tam, kad būtų padarytas spaudimas ir nutraukti žudimą šioje šalyje. ENE frakcijos vardu, ponė Arnotų, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. 2012 metais pasirodęs E, raštas, kurį peržiūrė pseudo filosofas Bernarori Levy, begėdiškai teigė, kad nacionalinio fronto idėjos buvo tos, kurios taikomos Sudane. Aš norėčiau šiek tiek paprovokuoti ir palyginti aktualijas. Pasak spaudos, Sudanos, Sudano valdžia sulaikė 800 žmonių e, manifestacijose, kurios vyko prieš vyriausybę. Tai yra mažiau negu 5000 žmonių, kurie atsidūrė, gal e, tų rėmenių, kurie atsidūrė kalėjime, protestuodami prieš prezidento Makrono aroganciją. Taigi 50-40 taukų, sako, žuvo Sudane. E, Prancūzijos neskada praneša apie šimtą sunkiai sužeistų tarp protestuotojų. Vidaus reikalų ministras ponas Kastaner irgi moka efektyviai elgtis, kai reikia. Jeigu šariatą taiko Sudanas ir persijų krikščionys, tai islamistai Prancūzijoje užima vis svarbesnę vietą savo. Taigi, manau, kad mokyti kitus reikia nustoti, reikia pasižiūrėti, kas vyksta panosiai prieš aiškinant kitose žemėse žemynuose esantiems žmonėms, kaip jie turėtų gyventi. Dėkui. Dėkoju. Kitas kalbėtojas ponas Hetmanas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Protestai, kurie vyksta Sudane pastarai mėnesį, tampa vis kruvinesni ir smurtingesni. Mes negalime tiesiog tik stebėti, kas vyksta. Didelė dauguma Sudano žmonių gyvena baisiame skurde, pragi, turi pragyventi už mažiau nei dolerį per dieną. Taigi nenuostabu, kad dėl maisto krizės Sudano žmonės išėjo į gatves. Jie taip pat pasisako prieš tai, kad, būtų, kad nebūtų keičiama e, konstitucija pagal tą pakeitimą. Prezidentas Baširas gali tapti uh, prezidentu iki gyvos galvos. Tuo tarpu jisai pažinėja žmogaus teisės ir daro nusikaltimų žmonijai. Taigi mes dėl to ES privalome reikalauti, kad Sudano valdžios institucijos nenaudotų smurto ir jėgos ir kad išlaisvintų įkalintų žmogaus teisų gynėjus ir kad nepersekiotų krikščionių bei kitų religinių mažumų atstovų. Žodžio laisvė yra pažeidžiama, taip pat prieiga prie interneto yra ribojama. Tai aš reikalauju, kad ES uždraustų visos įrangos, kur naudojama kankinimams eksportą į Sudaną. Dėkoju dabar ponia Ward. Praeitą savaitę Mawa Al-Hash Sudano žurnalistas gyvenantis Liverpoolyje mano rinkiminėje apygardoje susisiekė su manimi, tai yra moteris, dėl to, kad ne, neramina ją padėtis šalyje. Ji man pasakė, kad civiliai gyventojai susiduria, susiduria su beprecedentiniu smurtu, kuomet dalyvauja protestuose prieš Bašyro priespaudos režimą, įskaitant ir tai, kad yra šaudoma į protestuotojus, ji turi užfiksuotų įrodymų. Mane ypatingai neramina žmogaus teisų gynėjo Jesir Ali padėtis, jis buvo pašautas snaiperio hartume gruodžio pabaigoje ir dešimt dienų praleido intensyvios terapijos skyriuje. Po dviejų dienų jis buvo pagrobtas Sudano saugumo pajėgų iš namų ir dabar yra laikomas nežinomoje vietoje nežmoniškomis sąlygomis. Man labai neramu dėl jo padėties sveikatos ir aš reikalauju, kad Sudano institucijos nedelsiant jį išlaisvintos ir užtikrindama būtų jam tinkama medicinė priežiūra užsienyje. Valdžios institucijos taip pat turi informuoti jo šeimą ir advokatą apie jo sulaikymo vietą ir leisti artimiesiems su juo susisiekti. Jo atvejais labai neraminantis ir Sudano žmogaus teisų organizacijos irgi labai sunerimusios, lygiai taip pat kaip ir mes. Vyriausiai galiotinė turi imtis visų reikiamų priemonių, kad paragintų Sudano valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti šį asmenį. Tuo tarpu aš noriu padėkoti Liverpulio žmonėms už tai, kad jie parėmė Sudano bendruomenę šiais sunkiais laikais. Mes niekuomet nepasiduosime Terezos mei priešiškai aplinkai, ne, kalbant apie pabėgėlius, prieglopšio prašytojus ir migrantus. E, dziękuję pani bardzo. Teraz... Dėkoju. Dabar žodis ponui Keli. Pusantros minutės. Aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad kalbame apie blogėjančią padėtį Sudane, e, kalbame apie pagrindinės laisvės, Žmonės sukilo prieš taupimo priemonės ir tai išaugo į prieš vyriausybinį judėjimą. Žodžio laisvės pažeidimai, taikaus sambuvio teisės pažeidimai, taip pat vienašališki apribojimai ir jėgos panaudojimas prieš protestuotojus yra apgailėtina ir smerktina. Aš taip pat smerkiu ir tai, kad ne, neatskleistoje vietoje yra sulaikomi sulaikytas Osmanas, Osmanas žmogaus teisų aktyvistas, kuris siekia įtvirtinti teisinę reformą Sudane, reikalauja, kad jis būtų nedelsiant išlaisvintas. Kiti aktyvistai irgi susiduria su e, pažydimais ir smurtu, jie turi būti išteisinti ir taip pat ir išlaisvinti. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra persekiojami krikščioniai šioje šalyje ir mums tai yra labai aktuali problema EPP frakcijoje, krikščionių demokratų frakcijoje. Laisva bešališka spauda yra demokratinės visuomenės ramstis. ES turi skatinti žodžio laisvę per išorės politiką, įskaitant ir Sudano atvejį, ir toliau teikti parimą žmogaus teisų gynėjams bei pilietinės visuomenės organizacijoms. Taip pat ES ir toliau turi siekti už, užtikrinti žmogaus e, moterų teisę Sudane. Ir taip pat reikalauju, kad Sudano valdžios institucijos laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų ir reaguotų į mūsų reikalavimus. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Kan. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pastarėjai politiniai įvykiai Sudane labai neramina. Mes turime reaguoti su sankcijomis, kol nėra nutraukta priespauda. Tai prasidėjo dėl to, kad smarkiai išaugo duonos kainos Sudane ir tai virto plačiu pasipiktinimu dėl 29 metų trukusio Bašyro valdymo. Vyriausybė, kuriai vadovavo karo nusikaltėlis, susidūrė su protestais ir pasinaudojo saugumo pajėgomis. Dešimtį žmonių buvo e, nužudyti, buvo panaudotos ašarinės dujos, miniai išsklaidyti, šimtai žurnalistų, e, politinių lyderių, studentų ir gydytojų E, dalyvauja protestuose ir dabar Bašyras bando laikytis valdžios bet kokiomis priemonėmis ir kaina. Taigi turi būti tam užkertamas kelias ir taip pat turi būti užkertamas kelias Darfūro regiono persekiojimus Darfūro regione turime reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės. Aš raginu vyriausybę nedelsinti išlaisvinti visus, kurie buvo su, sulaikyti ir ištirti visus atvejus dėl netinkamo elgesio, vienašališko sulaikymo ir jėgos panaudojimo ir kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Tartutinė bendruomenė turimtis priemonių nukreiptų prieš Bašyro veiksmus. Turime nepamiršti, kad jam išduoti du arešt, arešto orderiai dėl nusikaltimų žmonėje ir genocido. Pone pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad ES pareiškė, kad Sudano vyriausybės veiksmai turi įtaką mūsų dvišaliams santykiams. Tačiau to nepakanka. Tartutinė bendruomenė turi ne, negali ignoruoti žmogaus teisų pažeidimų, kuriuos atlieka Sudano vyriausybė. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, atėjo laikas ES nustatyti tiksnės sankcijas tiems tų, kurie yra atsakingi už, už tokius nusikaltimus atžvilgiu. Dėkoju. Dėkui, panu Barcu. Labai dėkoju. Toliau kalbės ponas Frunzulika. Turite dvi minutės, prašau. Thank you very much. Labai dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiamoji komisarė, kolegos. Kalbu paskutinis. Ir noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad gyvendinant institucinės reformas buvo padaryta tam tikros pažangos, tai, kas šiuo metu vyksta Sudane, o matome, kad naudojama yra tikrai labai daug jėgos, yra paminamos žmonių pagrindinės teisės ir laisvės. Valstybės narės turėtų aktyviau veikti regione, turėtų ištirti žmogaus teisų ir humanitarnės teisės pažeidimus. Be to, aš manau, kad mes turime daryti viską tam, kad tarptautinės bendruomenės uh, institucijos galėtų pasiekti šį regioną, kad suteiktų pagalbą tiems, kam, kam yra reikalinga. Bet tu, turime pasinaudoti savo išorės politiką kitomis priemonėmis tam, kad skatintume de, demokratiškesnę politiką, kad apsaugotume de, te, žmogaus teisų gynėjus ir pilietinės visuomenės atstovus. Mes turime pasinaudoti Europos vystimosi fondų tam, kad uh, juos paremtume. Nors gal reikėtų pagalvoti ir apie tai, ar nereikėtų sumažinti Sudanui teikiamos finansinės pagalbos tais atvejais, kai tos lėšos netinkamai yra naudojamos. Galiausiai reikia pareikalauti visiško skaidrumo e, projektuose e, saugumo srityje, kurie gyvendinami Sudane, Kalbu apie visą suplanuotą veiklą, kai jį finansuojama e, panaudojant ES lėšas. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau išklausysime pasisakymą pagal procedūrą, prašau, žodžio. Pirmasis kalbėtojas, ponas Farija, vieną minutį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, kai e, prieš keletą mėnesių prasidėjo e, masinės demonstracijos ir protestas dėl didelio kainų išaugimo. Vyriausybė suiminėjo e, drasus sudaniečius, kurie protestuoja dėl brutalių priemonių ir korupcijos šalyje. E, toliau savavališkai suminėjami žmonės, e, vyksta mirties bausmės vykdymas be teismo ir smurto, smurtiniai veiksmai prieš e, žmonės, kurie reikalauja savo teisų. Turime griežtai pasmerkti šią teroro kampaniją ir pareikalauti, kad Almar Albašyras patrauktų atsakomybę visus, kurie mes priemonių prieš demonstrantus ir paleisti, pareikalauti, kad būtų paleisti Sal, mm, Salihą Mahmudą Osmaną ir būtų suteikta galimybė renkti taikės demonstracijas. Pone komisijos narė, ES turi veikti dabar ir imtis griežtų veiksmų prieš Albašyro vyriausybę ir nutraukti visą finansinę paramą jai. Ačiū. Toliau ponas Lopes Aguilar. Pone pirmininką komisijos narė Malstrom. E, praeitoje kadencijoje parlamento turėjau galimybę dirbti rinkimų stebėjimo misijoje Sudane ir gal, stebėjau, kaip masiškai Sudano žmonės siekė įgyvendinti savo demokratinės teisės. Balsavimo diena buvo labai ilga. Tikrai liūdna, kad vėl čia Europos parlamente kalbame apie e, plataus masto žmogaus teisų pažydinėjimus Sudane. E, prezidento Albašyro e, represinėme režime, prieš kurį priimtas tartutinio baudžiamojo teismo sprendimas, įvykdyta teismo reforma, e, po kurios galima savališkai suminėti žmonės Sudane. Nežiūrint visų mūsų diskusijų su vyriausiai galiotinė Mogherini, Vis dėlto prasminga, kad jūs, komisijos narė atsakinga už priekybą, imtumėtės iniciatyvos ir pasiūlytumėte sankcijas e, už šį elgesį, kuris visiškai neprimtinas tarptautiniai bendruomeniai pažeidinėjimas ES vertybės. Mes tikrai turime tam pasipriešinti. Pan Varco, pan e, Marijas, prašau. Labai ačiū, ponė Marijas, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Represijos sudane vyksta kiekvieną dieną. Ypač žurnalistai yra persekiami kovotojų žmogaus teisės, saugumo tarnybos naudoja smurtą, suiminėja protestuotojus, kovotojus už žmogaus teisės. Sudanas iš tiesų yra labai turtinga šalis, tačiau žmonės turi labai stengtis, kad galėtų sudurti galą su galu. Prezidentas mm, Albašyras turėtų būti perdotas tarptautiniam baudžiamajam teismui, tačiau jis mėgina siekti perrinkimo tam, kad galėtų pasislėpti nuo tarptautinio teisingumo. Būtina imtis veiksmų tarptautiniu mastu tam, kad Sudane negaliotų islamiški įstatymai, nebūtų taikomas smurtas prieš demonstrantus, nebūtų persekiojami krikščionis, mums reikia taikyti tikslinės sankcijas prieš šį režimą. Mas pospišil dabar vieną minutę kalbės. Ačiū. Žinoma, Sutinku su rezoliucijos projektu, dėl kurio šiandien balsuosime nuostatomis. Situaciją sudane vertinu taip pat kaip ir kolegos. Noriu atkreipti dėmesį į vieną liūdną aplinkybę. Apie e, padėtį sudane kalbame vėl ir vėl apie represijas, tačiau padėtis tik blogėja. Nežinau, ar galima uh, rasti šios problemos sprendimą. Pone komisijos narė, turime sugriežtinti sankcijas šiai šaliai, turime nutraukti finansinę paramą Bašyro režimui, išaldyti režimo atstovų banko sąskaitas, nes e, ekonominė žala galėtų būti vienintelis būdas daryti spaudimą šiam bepročių režimui, tačiau nemanau, kad tai būtų visapuškas sprendimas. Vis tik tai ši rezoliucija svarbi simbolinė prasme ir aš tikiuosi, kad komisija šią simbolinę prasme pavers konkrečiomis priemonėmis, kurios palauž Bašyro režimą. Ačiū, paskutinis kalbėtojas <clears throat> šią diskusiją, ponas Iturgais. Gracias, señor presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti visų pirma išanalizuoti tai, kas vyksta šioje šalyje sudane. E, smurtas, trūksta išteklių, neužtikrinamos žmonių e, pagrindinės teisės, e, laisvės. Šie tokie dalykai pasitaiko daugelie Afrikos šalių, tačiau sudane politinio ir socialinio gyvenimo situacija kelia vis didesnį susirūpinimą. E, opozicijos teisės mm, paminamos. E, daugybė žmonių žuvo jau e, dėl prasidėjusių neramumų. 2020-aisiais e, vyks rinkimai Sudane. Jeigu ir toliau viskas klostysis tą pačią linkmę, opozicijos jėgos bus sunaikintos represinėmis priemonėmis. Ir ir toliau bus persekiojami visi krikščionys toje šalyje, nes e, nėra galimybės naudoti savo laisvėmis. Todėl raginu ES institucijas imtis priemonių prieš Sudano vyriausybę dėl visų blogybių ir neteisybių, kurias jį vykdo prieš savo žmonės. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Na ir pabaigai prašau komisijos narę e, pasisakyti šios diskusijos pabaigai. Ačiū pirmininkė, gerbėjai nariai. Situacija su žmogaus teisėmis sudane nuolat kelia nerimą Europos Sąjungai. Svarbiausios rytis, kurios kelia nerimą, tai yra žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, asociacijos laisvė ir mažėjanti erdvė plėtiniai visuomeniai. Matome, kad pagrindinės teisės paminamos pastarosiomis savaitėmis, kai vyriausybė sudinė reaguoja į plačius protestus, kilusius visoje šalyje gruodžio mėnesį dėl kylančio pragyvenimo e, kainos. Saugumo pajėgos sureagavo jėga, e, naudojo ginklus, e, amuniciją, tikrą amuniciją ir areštavo daug žmonių, daugiau kaip 40 žmonių žuvo 800 areštuoti, keturios žiniasklaidos priemonės buvo uždarytos. Socialinė žiniasklaida, internetas iš dalies e, e, uždaryti, kad protestuotojai negalėtų e, bend, e, kartu rengti veiksmų. Kaip pabrėžta pastarojo meto ES praneš, pareiškimuose. Mes tikimės, kad Sudano valdžia paleis visus žurnalistus, opozicijos narius, žmogaus teisų gynėjus ir kitus protestuotojus, kurie sulaikyti be priežasties. Taip pat tikimės, kad vyriausybė atliks išsamų tyrimą dėl mirčių ir piknaudžiavimo. Gyviškai svarbu, kad tie, kas yra atsakingas, būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus. Visos pusės be to turi susilaikyti nuo tolesnio smurto, kad situacija nebūtų eskalama toliau. ES ragina vyriausybę leisti Sudano žmonėms pasinaudoti savo konstitucinėmis taisėmis, pareikšti savo nuomonę be e, atsakomųjų veiksmų baimės. Taip pat raginame vykdyti politinės ir ekonominės reformas, kad būtų spręstos problemos, kurios kyla žmonėms ir visai šaliai. Noriu patikinti Jūs, kad ES ir toliau pasakys už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės Sudane, ir rems e, pilietinės visuomenės darbą, žmogaus teisų gynėjus e, visomis turimomis priemonėmis. Kaip žinote, mūsų santykiai su Sudanu e, patiria poveikį ir dėl tarplamio teismo arešto orderio Albaširų. Ir tai reiškia, kad Sudanas negalės gauti vystimos lėšų iš ES fondų. Bet kaip žinote, šalyje yra labai bloga ekonominė ir humanitarinė situacija, platus konfliktai, nesaugumas prie sieno daro poveikį visam regionui. Todėl mes skiriame ypatingą priemonę Sudanui, kurią sudaro 1 milijonas eurų. Tai buvo padaryta prieš du metus. Būtent tie pinigai buvo skirti gyventojams. Tai nereiškia, kad mes remiame politinius lyderius. Šie pinigai teikiami per ES kritinių situacijų fondą, patikos fondą Afrikoje. Ir tuo siekiama pagerinti pažodžiamiausių grupių situaciją. Mes ir toliau kelsime klausimus, kalbėdami su Sudano valdžia visais ligmenimis ir mes toliau remsime e, e, šalį panaudodami Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Taip mes skiriame kelis e, lėšų keliams projektams susijusiems su laisvės E, spaudos laisvę ir demokratijos remimu. Ačiū, ponė komisarė. Gavau šešis rezoliucijų projektus. E, baigėme diskusiją. Na, o balsavimas šiandien vyks e, jau netrukus. Tokiu būdu iki balsavimo nutraukiamas ir plenarinis posėdis. Taigi, kaip suprantu, pertrauka iki balsavimo. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje, ačiū poniai komisariai. president! Good afternoon, colleagues. The voting is due to... Sveiki, kolegos. Netrukus pradėsime balsuoti. Balsavimas numatytas 12 val. dabar jau kelios minutės po 12. Prašau susėsti į savo vietas. Ačiū and thank you for those assisting me in trying to gain silence. In... Ačiū tiems, kurie mm, jau pasiruošė balsuoti. Mūsų reiškia, laukia nemažai pranešimų, bet visų pirma noriu suteikti žodį poniai Piri. Žodį, prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šį rytą uh, olandų žurnalistas Ans Bursma netikėtai buvo išvarytas iš Turkijos. Ir kaži, ar tai dar vienas pavyzdys, kaip e, žurnalistai nutildomi Turkijoje. Norėčiau paprašyti pi parlamento pirmininko Tajanį susisiekti su Turkijos valdžia ir paklausti, ko, dėl kokių priežasčių ši žurnalistė buvo e, paprašyta E, išvykti iš šalies ar dėl saugumo ar teroristinės grėsmės. Ir dar kartą atkreipiu parlamento dėmesį į e, spaudos laisvės padėtį Turkijoje. Ačiū. Thank you, madam. um, you have... Ačiū. Parlamentas jūs palaiko ir kaip buvusi žurnalistė, aš prisidedu prie jūsų raginimo. Mes perduosime šią žinę parlamento pirmininkui, ponė Wolf. Thank you, madam, uh, Ačiū, ponė parlamento pirmininko pavaduotoje, kadangi galima pasisakyti dėl posėdžio, dėl darbo atvarkės, e, turime nurodyti, dėl kokio darbo tvarkės punkto pasisakome. Nulatos esame raginami nevilkinti E, darbo, kadangi norėčiau pasisakyti panašią temą, kaip ką tik kalbėjusi parlamento nari, ar galėtumėte nurodyti, pagal kokį taisyklių, darbo tvarkos taisyklių straipsnį jį pasisakė, kad ir aš galėčiau jį pritaikyti ir taip pat pasisakyti ateityje kitais atvejais. Pone Wolf, aš pasirūpinsiu tuo, kad atsakingos tarnybos susisiektų su jumis. Jūsų kolega, ponas Sošniec, taip pat paprašė žodžio. Prašau. E, we wtorek e, pani Bilbao Barandika dopuściła się. Antradienį ponia Bilbao, Bilbao Barandika netinkamai pasisakė šioje salėje. Ji teigia, kad e, šeši kalbėtojai kalbėjo apie e, Eurozona buvo vyrai. Aš e, noriu pasakyti kolegijai, kad jį nespręstų apie žmonės pagal išorę, galbūt jie moterimis jaučiasi tie šeši vyrai. Taigi turėt dabar atsistoti ir viešai jų atsiprašyti. Kolegos, jums leidus dabar perėsime prie balsavimo. Ir pirmasis pranešimas Azerbaidžiano situacija, ypač e, Mesef Lukjanov e, situacija. Prašau, dar vienam kolegai suteikiu žodį. Mehmano Huseinovo atvejs. Pone Harms, e, ačiū Įvyko labai geros dėrybos dėl šios rezoliucijos tarp kolegų iš visų frakcijų, kurie pasirašė šią rezoliuciją, bet noriu teikti jums du pakeitimus žodžiu. Jie yra techniniai, bet norime, kad rezoliucija būtų tiksli. Norėjau pasisakyti dėl B ir C mūsų e, rezoliucijos teksto punktų, bet jeigu sutinkate, pristatysiu abu techninius pakeitimus dabar. Norėčiau, kad pritartumėte šiems B, rezoliucijos B punkto pakeitimams. Mehmad Huseinov, kuris turėtų būti išleistas, išėti laisvę 2019 m. kovo mėnesį, e, susiduria su papildoma 5-7 metų įkalinimo bausme, apkaltinus jį ne pagal 315 straipsnio antrą dalį, bet tik tai pagal 317 straipsnio antrąją dalį. Toks pirmas pakeitimas žodžiu, norėčiau, kad jį palaikytumėte. Antrasis pakeitimas žodžiu teikiamas dėl EIVT delegacijos vizito apsilankimo kalėjime, kuriame Mahmed Huseino yra kalinamas. Šis vizitas įvyko ne sausio 10-ąją, bet sausio 11-ąją. Ir po to, kai komisijos narė diskusijose e, pasakė, kad anot EIVT Huseinavas užbaigė savo bado streiką, o bado streikas yra viena iš priežasčių, kodėl svarstome jo situaciją ir tikėme rezoliuciją, noriu pasakyti, kad jo šeimos nariai ir advokatai negalėjo patvirtinti, kad jis tikrai užbaigė bado streiką. Ačiū Jums uždėmesi ir noriu palaikyti, noriu prašyti, kad palaikytumėte šiuos techninius pakeitimus. Ačiū, ponia Harams, tai techniniai pakeitimai. Ar kas nors norėtų jiems paprieštarauti? Jei ne, tuomet prasidės balsavimas. E, balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. Toliau bendras pasiūlymas priimti rezoliuciją šešių frakcijų dėl Sudano. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau e, pranešimas dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos. E, teikia ponia Harams vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. Toliau Pirinski pranešimas e, dėl 2017 metų EIB e finansinės veiklos kontrolės ataskaitos. Vardinių balsavimų prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pono Svobodos pranešimas dėl tarp valstybinių prašymų gražinti mano kūrinius ir kultūros vertybės pagrobtus per ginkluotus konfliktus ir karu, karus vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau pagal darbo tvarkę. Regner pranešimas dėl vienos valstybės ribas peržengiančių pertvarkymų, jungimų ir skaidimu. Ar kas nors norėtų pasisakyti ši, dėl šio darbo trakės klausimo? Puiku. Tuomet teikiu sprendimą balsavimui, vardinį balsavimą, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Komiteto sprendimui pritarta, galima pradėti dėrybas netrukus. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl žuvininkystės komiteto sprendimo pradėti dėrybas dėl Agilera Garcia pranešimo dėl daugiamečių vakarų viduržėmio jūros žvejybos išteklių. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Pranešėja, prašau. Pone Agilera norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū. E, aš prašyčiau visų paklausyti manęs. Turime galimybę jeigu balsuos, balsuosime už įgaliojimus, pirmą kartą patvirtinti žvejybos valdymo planą e, vakarų viduržėmi jūrai. Todėl prašau įgaliojimų. Mes labai daug dirbome, kad būtų pritarta susitarimui palengti 25 kompromisai. Iki pat paskutinės minutės darėm viską, kad komitete būtų sutarimas. To pasiekėme. Jeigu balsuosime už, turime galimybę pirmą kartą, pakartosiu, E, vakarų viduržėmio jūros žvėjų bendruomenėms patvirtinti valdy, žvėjybos valdymo planus. Jeigu nepritarsime tam, to plano nebus. Labai ačiū. Ar yra kitų kalbėtojų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Jei ne, tuomet balsuojame. Vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta komitetas gali pradėti darbą ir pradėti dėrybas. Ačiū. Sako pirmininkė, toliau kitas pranešimas. Visi esate gerai nusiteikę, aš tikiuosi, kad e, nuotika nepasikeis. Gardė Zabal Rubiel ir pono, Sar, pono Sarvamo pranešimas dėl sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymų valstybės narėse trūkumų. Pone Sarvama, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, vienas svarbiausių dalykų, e, kad e, palaikytumėme demokratiją, bet kurioje valstybėje narėje yra įstatymo viršenybė. Jeigu e, ji pažeidžiama, tai pavojinga nes ima, iškyla grėsmė ir kitiems demokratijos elementams valstybėje narėje. Būtent dėl to balsuojame dėl šio pranešimo. Noriu pabrėžti, kad šis reglamentas e, paremtas finansiniu reglamentu sutarties 322 straipsnių, ne 7 sutarties straipsnių. Kalba eina apie ES biudžeto apsaugą nuo trūkumų laikantis įstatymo viršenybės principo. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie šį pasiūlymą. E, Pasiekmes biudžetui turėtų būti tokios pat visoms valstybėms narėms, jeigu jos pažeistų įstatymo viršenybės principą. Ačiū. Ačiū, ponė Sarvama, teikiu balsavimui šį siūlymą. Atmesni, atmesti komisijos pasiūlymą vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. atmestas šis siūlymas. Pone Sarvama, jūs turite pakeitimą žodžiu, kurį norite teikti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakeitimas žodžiu yra toks. Mokesčių vengimo prevencija ir sankcijų už jį taikymas bei e, atsakingų institucijų indėlis į e, administracinį bendradarbiavimą mokesčių klausimais. Tai susijęs su e, mokesčių konkurenciją, nes mokesčių konkurencija priskirtina valstybių narių kompetencijai. Todėl apie tai e, šiame pranešime neturėtų būti kalbama. Ačiū. Ar kas nors norėtų paprieštarauti dėl to? Yes, are, so... Atrodo, kad yra prieštaraujančių. Ačiū. Prašau susėsti. Dabar balsuosime dėl šio siūlymo. Pa, pa, Paskaitysiu, dėl ko balsuojame. Dėl viso uh, pakeitimų bloko. Uh, 131, 47 iki 68, 68 iki 62. Taip ir dėl visų kitų pakeitimų, ir dėl pirminio originalaus 71 pakeitimo, kas už, kas prieš. Patikrinsime balsavimo rezultatą, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 pakeitimas vardinių balsavimų, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 29. Už? Prieš? Susilaikė atmestas. Pritartas, prašau. Sako, pirmininkė, 81. Prašau balsuoti. Kas už? Norite, kad patikrintume 29. Gerai. 81. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas. 73 už, prieš, susilaikė atmestas. 69 už, prieš, susilaikė atmestas. 45 už, prieš, susilaikė pritarta. 62 už, atsiprašau, sako, 82 sako pirmininkė, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 70 už, prieš, susilaikė atmestas. 71 už, prieš, susilaikė atmestas. 57 iki 61 D, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 76 ir 77 at, atkrenta, 79 toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 80 už, prieš, susilaikė atmestas. Dėl komisijos pasiūlymo vardinių balsavimų prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Žodis pon, ponė Garbė Zabal Žubėl. Ačiū pirmininkė, ačiū už plačią paramą laikantis pirmininkų suigos sprendimo dėl e, DF TFP e, dokumentų, norėčiau paprašyti, kad parlamentas sugražintų šį pranešimą į komitetą, kad, galėtų, kad prasidėti dėrybos pagal 49 taisyklę. Tikiu balsavimu šį sutarimą, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. E, su, šis pranešimas sugrįžta į atsakingą komitetą pradėti dėrybas. Toliau Gigol pranešimas dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais fiskalis programos nustatymo. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Trečias ir antras keitimai vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Atsiprašau. E, vienas CP2 atkrenta ir dėl komisijos pasiūlymo vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Žodis ponui Gigold. Gal. Aš neprašiau žodžio, bet e, ši, dėl šio klausimo turi prasidėti tarp institucinės dėrybos. Teikiu šį siūlymą balsavimui. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasiūlymui pritarta, ponia Gigold. Ačiū. Report. Toliau kitas pranešimas. Valero pranešimas. Teisų ir vertybių programos nustatymas. Du pakeitimais. 113-114. Verdinių balsavimo prašom balsuoti. Baigiame. Atmesti. Toliau blokas pakeitimų jūsų sąraše. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 21. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta 73. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta antroji dalis vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Komisijos pasiūlymas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Nepritarta. Pone Valero, ar... prašom jums žodis. Sorry. I, I would like that... Norėčiau, kad šis klausimas būtų gražintas komitetui, kad būtų pradėtos tarp institucinės dėrybos pagal 59 taisyklės ketvirtą dalį. Ačiū. Ačiū ponia Valero. Balsuojame dėl šio prašymo. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta ir klausimas gražinamas komitetui pradėti darybas. Toliau kitas pranešimas. Uručev pranešimas Euroatomos sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma kaiminystės, vystoma ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. 147 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 48 už prieš susilaiko atmestas. Komisijos pasiūlymas e, vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta Toliau, komi pranešimas, kova su pavėluotais mokėjimais. E, ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. Tikriname balsavimą dėl antrosios dalies. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Pirmas pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. pritarta. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Trečias pakeitimas. Prašom balsuoti vardinių balsavimų. Baigiame. Pritarta. Visa rezoliucija vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Ačiū. Toliau ponios Kapel pranešimas Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita, visa rezoliucija, balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Toliau diferencijuota integracija, pono Diura pranešimas, vardiniu balsavimu prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta kolegos. Ir paskutinis pranešimas, Lainen pranešimas ir Tom pranešimas. Pirmoji dalis, aštuntoji dalis. Už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už prieš susilaiko pritarta. 16 pastraipa, pirmoji dalis vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Ačiū. You, Ačiū kolegos, jeigu tyliai galėtumėte išeiti iš salės, pradėtume balsavimo matymų paaiškinimus, nes galime posėdžiauti tik tai iki be 15.3. Taigi, daugia pranešimas ir žodis poniai Kirton Darling. Vieną minutę, prašom. Thank you. See... Nematau ponios skirton darling salėje, taigi dabar ponas Sošnieš, prašom. Man atrodo, kad jis kalba telefonu šiuo metu. Todėl pereiname prie pono Zahra dėl vieną minutę paaiškinti jūsų balsavimo motyvus. Belgijos pranešimas. Atrodo, nelabai sakasi mums paraginti žmonės pasisakyti. Dabar perėmame prie kito pranešimo, galbūt grįšime prie šio. Dabar e, kolega Howard, balsavimo motyvų paaiškinimai dėl Fernandės Galtieri pranešimo, dėl investijų programos įsteigimo. Pone Howard. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai susitinku su žmonėmis, kurie dalyvauja ES programuose, jie kalba apie būtinybę supaprastinti viską. Na, čia šio pranešimo dėka yra tam tikras supaprastinimas, bus vienas valdymo režimas numatytas ir 13 tarnybų bus suvienytos vieną kontaktinį punktą, tas supaprastinimas numato ir tam tikrą lankstumą. Ieškant programos kuri tiktų 38 biudžeto garantijų milijonų, dar 8,5 milijonų iš nacionalinių regionių partnerių pradžiai. Ir tai leis sukurti milijardus investicijų. Tai yra fondas, kuris teikia tiesiog investicijas, kur negali skirti komercinės sektorius o tai e, leis užtikrinti geresnį ekonomikos augimą ateityje. Ačiū, ponė Makovei, toliau. Thank you. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu investicijų apsaugos ligmuo netitinka struktūrinio ES poreikių ir ilgalaikių technologinių pokyčių, pasaulinės konkurencijos, visuomenės pokyčių. Todėl aš pritariu šiam fondui, InvestEU fondui, nes tai padės finansuoti mokslinius tyrimus e, ir taip pat padės kurti darbo vietas, didinti užimtumą ir siekti Paryžiaus sustarimo tikslų klimato kaitos srityje. Labai svarbu investuoti į mokslą, technologijas, kultūrą ir švietimą, taip pat ir profesinį mokymą. Rumunija galėtų ir turėtų būti viena iš šių investicijų e, objektų. Ačiū. Toliau kitas pranešimas Europos centrinio banko metų ataskaita. Atsiprašau, galite kalbėti, jeigu įsijungsite mikrofoną. Aš esu tikras, kad prašiau e, galimybės paaiškinti balsavimo motyvus dėl Centrinės Amerikos ir šio pranešimo. Na, dėl Centrinės Amerikos jūsų mano sąraše nėra, bet aš atidėjau iki galo, nes kolegos, kurie užsirašė, ne vienas nebuvo salėje. Bet aš tai buvau čia. Aš galiu prirašyti jūsų sąrašą, bet grįžime prie šio pranešimo vėliau. Nes O jūs kalbėjote telefonu, kai aš e, pasakiau jūsų pavardę. Mes netrukus grįžime prie jūsų, nes dabar turime aptarti Damato pranešimas dėl Europos centrinio banko. Ponas Morel, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavimą dėl eurozonos Ir e, paskutinėme ECB e, e ataskaitoje tam tikra politika buvo kritikuojama. Ir jeigu reikia išlaikyti eurozonos integralumą ir pietų šalims skirti lėšų, yra tiesa ta, kad šios politikos nepakaks. Ir blogiau dar, kad ekspansinė politika E, investicijos, kurios leistų eurozonos šalims konverguoti. Pagal mūsų pasiūlymą e, kalba apie klasikinių būdų, apie struktūrinės reformas ir taip toliau ir taip toliau. Todėl aš e, būčiau galėjęs balsuoti už šį pranešimą, jeigu būtų pasiūlyti sprendimai, tai yra pervedimai, investicijos ir taip toliau nieko to nėra ir gaila, nes aš manau, kad Europa nusipelno geriau gyventi. Ačiū kolegos, grįžtame prie pirmojo pranešimo dėl Centrinės Europos ir dabar kviečiu ponę Kirtandalį, bet jos nėra sąraš, salėje. Dabar kitas sąrašo ponas Sošnė, prašom, vieną minutę jums. E, balsavau prieš šį pranešimą dėl vienos priežasties, tai yra pranešimas dėl prekybos sustarimas su Centrės Amerikos šalimis. Reikia nepamiršti ES įsipareigojimų įtraukti lyties aspektus į e, prekybos politiką. Man e, tokia e, pozicija yra nepriimtina, ypač kuomet prekybos sutartyse yra atskiras skyrius, tiksliau E, tiksliau, aš siūlau atskirą skyrių įvesti tokias prekybos sutartis ir siūlau tokį pavadinimą netgi e, tos skyrius prekyba yra moteris, kaip ir Galilėjus buvo moteris, Kopernikas buvo moteris ir visi kiti. Pani predsedajci. Ačiū, pan pirmininkė. Negalėjau balsuoti už šį pranešimą. nes e, pritariu būtinybį vertinti panašių susitarimų įgyvendinimą, tačiau vienam aspektui negaliu pritarti ir tas aspektas yra susijęs su sankcijų saikymu peržiūros proceso metu. Nemanau, kad e, sankcijos yra tinkamas metodas siekiant pagerinti e, sutarčių nuostatų gyvendinimą. Žinoma, turime pareikšti susirūpinimą aplinkosauga ar žmogomis, žmogaus teisėmis tose šalise, tačiau nereikėtų taikyti sankcijų, reikėtų pasitelkti kitas priemonės, kadangi aš kaip prekybos komiteto pirmininkas visuomet pasisakydavau prieš, bet kokias sankcijas negalėjau balsuoti už. Ponas Hanan. Ačiū, ponia pirmininko pavaduotoja. Europos Sąjunga. Ačiū. ES požiūris į Centrinę Ameriką rodo, kad tai yra organizacija, kuri nori eksportuoti savo ideologiją kaip bet koks revoliucinis e, režimas, jakobinai, bolševikai Rusijoje ar bet kokios kitos organizacijos, kurios nori, kad pasaulis juos kopijuotų. Nes e, visos ES sutartys su Centrinės Amerikos regionu pagrįstos principu, kad turi vykti regioninė integracija, kad turi kurtis blokai ir nenorima prekiauti su atskiromis valstybėmis. Centrinė Amerika stumiama, kad suformuotų viršnacionalinės organizacijas ir viršnacionalinius parlamentus. Aš suprantu, kodėl tai pyksta. Žmonės čia tikrai mano, kad regioninės asociacijos yra kelias į priekį ir galima visą pasaulį stumti tą kryptimį. Bet tiesa nepatogiai yra ta, kad e, tendencijos yra priešingos. E, kai buvo įsteigta Europos bendryje, buvo 80 pasaulio šalių. Pirminkė nutraukė pana Hananą. Pana Torvaldo pranešimas, panas Moral. Sir, you have the floor. Prašau, kalbėkite dėl Torvaldo pranešimo. Atsiprašau, tačiau aš dėl bankų sąjungos norėjau kalbėti. Gerai, galiu kalbėti. Pradėsiu prieš dešimčiai metų nuo finansų krizės pradžios, kuri e, nuniokojo pasaulinę ekonomiką, bankų sąjunga vis dar nėra sukurta ir vis dar kyla e, chroniško nestabilumo grėsmė mūsų visuomenėms. E, žinome, kad kilus naujai kriziai valstybės vėl turės iš savo kišenės padengti žalą Ypač turint omenyje, e, kad 2008 e, metų pažadai atlyginti krizės padarytą žalą nebuvo įgyvendinti. Tai reiškia, kad e, turime akivaizdų dešimties metų neoliberalios politikos netinkamo vykdymo įrodymą svarbu yra pažaboti tinkamus Centrinio investicijų banko veiksmus, nustoti taikyti taupimo e, politiką ir turime aiškiai pasakyti, kad nesugebame tinkamai reaguoti aplinkybės, jeigu to nepadarysime, tai krizės padariniai bus e, didžiuliai. Ponios Kirtindalink e, nėra salėje, dabar perėsime prie Pagrindinių teisų padėties 27 valstybėse narėse ES, poniai Šoidrovai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, turėčiau kalbėti apie pranešimą dėl ES vertybių. Ačiū už suteiktą žodį, ponė parlamento vicepirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kodėl negalėjau balsuoti už šį pranešimą. Mums visiems labai svarbios žmogaus teisės Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad ES valstybės yra demokratinės, laikosi pagrindinių principų, neturėtume užmygti ant laurų. Privalome uh, tas teisės saugoti dar labiau. Deja, šio prašymo nuostatomis to, vadovaudamėsi to negalime padaryti. Man neprimtinos rekomendacijos ratifikuoti Stambulo konvenciją, nes tai yra, e, šis veiksmas yra priklauso suverenių valstybių narių galiojimus ryčiai. Todėl negalėjau balsuoti už e, šį prašymą, taip pat paslaugos susijusios su e, sveikatos priežiūra, lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis. Taip pat manau, kad yra tam tikra smurto prieš moteris išraiškas. Pas Mamykinas. Ačiū. E, man svarbiausias dalykas šiame prašyme buvo Europos socialinis ramstis. Tai yra vienas svarbiausių vertybių ES piliečiams. Ir e, tai yra vienas svarbiausių dalykų, kurį paminiu užsieniečiai kalbėdami apie ES užsienio politiką. Tačiau stacija ES viduje tikrai nėra pati geriausia e, diskriminaciją patiria vis dar daug žmonių ES piliečių, nepykantos skatinimas. Tai yra grėsmė, kuri patiria vis dar labai daug europiečių. Dėl to nemažai piliečių grupių tampa pažeidžiamomis. Aš manau, kad reikėtų suteikti ES didesnius įgaliojimus šioje srityje, tačiau dabar e, tie įgaliojimai didžiąją dalimi priklauso valstybės narėms, tačiau vis tiek aš balsavau už. Ačiū, ponas Višnievsko salėje nėra, ponas Hanan taip pat išėjo, ponė Maier dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, mes per e, vėlai sureagavome į situaciją Vengrijoje ir dabar uh, taryba privalo pasitelkti 7 straipsnio nuostatas, nes mūsų bendrusios vertybės joms iškyla e, grėsmė. Vengrija e, nebeliko akademinės laisvės, teismų nepriklausomų kilo grėsmė, e, su mažumomis elgiamasi netinkamai tiek moralinio, tiek strateginio požiūrį negalime toleruoti kraštutinių dešiniųjų politikos, nes priešingų atveju tapsime jų bendrininkais, perkeliant politikos gravitacijos centrą. Mes kalbame apie tai, kad e, pabėgėliai užtvindo Europą ir tokie žodžiai tapo įprastinė sudėdamąją viešųjų diskusijų dalimi. Ir tai mus primena e, antrojo pasaulinio karo e, prieš istorijos laikus. Tokie metodai niekuomet nepastvirtino, niekuomet nepastvirtins. Pana Žambaškiai dėl Ignalinos e, atominės elektrinės uždarimo dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš kolegės pranešimą. Ne dėl to, kad neturėtume skirti finansavimo šios jėgainės uždarimui, bet todėl, kad aš prieš ES bandymus primesti savo sprendimus piliečiams. Piliečiai turi teisę patys e, tvarkyti ir kontroliuoti savo gyvenimus. Būtent už tai turi atstovauti ES. Aš prieš tuos, kurie. Aš su tais, kurie balsavo prieš Briuselio diktatūrą prieš keletą metų. Bulgarija pasielgė taip pat. ES nedemokratiškai primetė Bulgarijai ir Lietuvai įsipareigojimus e, uždaryti brandolinės e, elektros jėgainės. E, nuo pat pradžių buvo aišku, kad trijų jėgainių uždarimas e, buvo kvailas ir, ne, ir nenašus sprendimas, nežiūrinti nieką. ES primetė savo valią toms valstybėms narėms. Ačiū. Ponas Varija toliau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, sprendimas finansuoti Agnalinos, e, jeigu net uždarima yra gerai, tai e, jeigu vyktų kokia nors nelaimė tokioje jėgainėje, tai procesai būtų negryžtami, nes tai panašus, panašus tipo jėgainė kaip ir Černobilio. Uh, Taigi rizika yra didelė. Be to, e, turime nepamiršti, kad e, turime tra, taikyti principą teršėjas moka, kas primetė šių reaktorių statybą šiai šaliai, Sovietų sąjunga. Ir dėlėje ta, šal, ta valstybė jau negali prisimti e, šių išlaidų finansavimo, todėl Lietuvai tenka didelis E, išlaidos energetikos rytyje, e, jos auga. Reikia laikytis Euratomo sutarties ir aš tikiuosi, kad tai taps pavyzdžių ir kitoms valstybėms narėms uždaryti savo brandolinės jėgainės. Ponas Pospišil toliau balsavau už šį pranešimą. Už šį siūlymą manau, kad va, pavojinga, kad tokios sovietinio tipo uh, jėgainės veiktų, reikia jas uždaryti, tuo suinteresuoti ir lietuviai, ir europiečiai. Prisimenu, kad būdamas, buvau vaikas, kuomet e, įvyko sprogimas Černobilio jėgainė, Čekoslovakijos teritorija taip pat patyrė šio įvykio poveikį. Manau, kad buvo primtas teisingas sprendimas uždaryti šią jėgainę ir ES turi dalyvauti šios elektrinės uždarime teikdama finansinės priemonės. E, Manau, kad reikia išlaikyti pradinį sutartą finansavimo modelį e, šios brandolinės jėgainės uždarimui. Tai pozityvus ES įnašas ir dėl aiškių saugumo sumetimų buvo susitarta kad Lietuva uždarys šią jėgainę, kuomet jį stojo į ES. Džiugiuosi, kad šiam susitarimui buvo, šiam pasiūlymui buvo pritarta. Toliau ES biudžeto uh, E, finansinių priemonių apsauga, laikantis įstatymo viršenybės principų. Pane Šoidrova, ačiū ponė pirmininkė. Svarbiausias šio reglamento tikslas yra pagirtinas, aš jam pritariu, tačiau noriu pažymėti, kad ES turėtų apsirūpinti priemonėmis, uh, kurios e, leistų taikyti sankcijas valstybėms nuolatos neuž, neužtikrinančioms, nesprendžiančioms teisės sistemų spragų. Nors aš nepritariu kai kuriems proceso aspektams, manau, kad visą tai galima patikslinti e, tolesniuose etapuose, trišalio dialogo procese ir nežiūrint kai kurių prieštaravimų, manau, kad ES reikia tokios priemonės ir balsavau už šį siūlymą. Ačiū toliau, ponė Makovėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis reglamentas skirtas apsaugoti ES pinigus O rizika, kad ES bus vagiamos, išlieka didelė, ypač valstybėse narėse, kurios nesilaiko įstatymo viršenybės principo, kur kyla grėsmė teismų valdžios nepriklausomumui ir priminėjami neteisėti arba savavališki sprendimai, ypač juos priima valstybės viešosios institucijos ir už tai nesusilaukia sankcijų. Tai kai e, pažeidžiamos E, kai kurios laisvės, pavyzdžiui, spaudos laisvė. Deja, pastebime, kad E, Rumunijoje tokių sprendimų buvo priimta ankstesnės vyriausybės. Jeigu nesilaikoma įstatymo viršenybės, žinoma, iškyla grėsmė ES lėšoms. Ir todėl reglamente numatyta galimybė suspenduoti ir išaldyti e, lėšų naudojimą. Valstybės tuomet turi e, toliau vykdyti mokėjimus, bet iš savo biudžeto ir nesulauks finansavimo tol, kol neišspręs šių defektų. Pon, nepašalins tų trūkumų, ponas Džambatski. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą, nes aš nemanau, kad komisijos pasiūlymas, e, turint galvoje, kad egzistuoja savininkas straipsnio procedūra, yra tiesiog administracinė našta. Dėl to, tai taip, dėl ko buvo nubalsuota, bus naudojama kovoti su politiniais priešininkais. Aš nemanau, kad Europos piliečiai turėtų už tai mokėti, nes galtiniai e, paramos gavėjai būtent yra piliečiai ir veidmainiška yra pažeidinėti taisyklės. Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžiai yra akivaizdus. E, vakarų Europos interesai neturi būti viršesni negu rytų Europos interesai. Ir mes tai matome e, judumo paketo svarstymo pavyzdyje. O tokie dalykai tiesiog kelia, didina euroskepticizmą ir nieko gero tai neduoda. Ačiū toliau, panas Pospišil. Ačiū. Aš ilgai abejojau ir pritarti šiam pranešimui ar susilaikyti ir galiausiai susilaikiau. Viena vertus, žiaugiuosi, kad ES nori plačiau saugoti savo vertybės, įstatymo viršinybė yra viena iš jų, tai yra svarbu. Bet šiame Šis pasiūlymas nėra labai geras, mano nuomonė. Čia yra prieštaringų dalykų, kaip nurodė ir tarybos teisės tarnyba. Ir vietoj to, kad būtų ieškoma kompromiso, e, išliko ir teisinio pagrindo klausimas. Aš e, klausysios diskusijų toliau apie šį pasiūlymą, bet turime būti tikrai, kad patvirtinimą pasiūlymą, kuris būtų pagristas Europos, iš Europos teisino kylančių teisinių pagrindų, o ne kažkokiu taip praplėtimu, e, kas būtų e, sąjungos teigimo starčių išplėtimas. Pane Zaborska. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiame pasiūlyme yra trys pagrindiniai trūkumai. Pirmiausia, komisija nėra apolitiška šiuo atveju nes kaip paskelbta, jeigu būtų viršėjamas deficitas, e, tai komisija Prancūzijai suteikė lengvatą. Ir nėra garantijos, kad komisija vienodai traktuos Prancūziją, pavyzdžiui, ir Lenkiją. Antra priežastis - labai bendros nuostatos tekste leidžia įvairiai tą tekstą interpretuoti ir jį bus galima panaudoti netgi prieš teisėtus politinio oponentų žingsnius. Ir trečia, taryba būtent sprendžia dėl sankcijų naudojimą atvirkšnės kvalifikuotos daugumos procesą. Tai reiškia, kad sankcijos, kurias pasiūlės komisija, bus automatiškai patvirtintos, nebent tai nulemtų kitaip kvalifikuotą daugumą. Taigi taryba tampa apeliacinių teismų ir niekam nepavyks prieš ją laimėti. Ačiū toliau, periname prie fiskalius programos įsteigimo. Pone Makovai, prašom. Labai ačiū. Mokesniai susitarimai techniškai nepažintis įstatymų 2015 metais sukėlė 200 milijardų nuostolį ES biudžete ir nacionalinėse biudžetuose. Mokestinis sukčiavimas, vengimas, pinigų plovimas, tarp valstybiniai nusikaltimai. E, e, šiuo atveju turinčią programą administracijos turės galimybę keistis informaciją, kad galėtų pagauti nusikaltėlius ir sukčius ir išieškoti e, turtą. Labai svarbu išieškoti tuos pinigus, nes kitaip E, tas šaltinis maitinantis nusikaltelius ir išliks. Kova su pinigų planimu ir mokestiniu sučiavimu turi išlikti prioritetas, nes kitaip susilauksime sankcijų kaip pagal savarmą pranešimą, nes nebus laikomas į teisės viršinybės, o politikai esantis valdžioje susilauks sankcijų, nes jie pasirodys beveikia prieš e, interesus e, skirt, e, susijusius piliečiais. Ačiū toliau vertybių programą, ponia Šoidrova. Ačiū. Kolegos, aš balsavau už teisų ir vertybių programą. Aš manau, kad labai svarbu ES remti piliečių veiklą. Žmonės turėtų Nu, turėti galimybių susitikti, susipažinti tarp valstybinių, regioninių lygmenių, miestų lygmenių. Aš taip pat balsavau už naują dalį, tai yra vertybių programą, pagal kurią lėšos būtų pervedamas iš regionų į centrą tais atvejais, kai valstybė narė pažeidžia teisinės viršinybės principą. Nemanau, kad turime eiti šią kryptimį, nes tai yra būtent finansinė programa skirta remti įvairiai veiklai ir neturėtų būti sprendžiama pagal politinius aspektus. Ponas Žambaskai, ačiū ponė pirmininkė. Aš nepritariau kolegės Valero pranešimui dėl uh, teisų ir vertybių programos, nes manau, kad šios priemonės tikslas yra kištis į atskiros valstybės narės suverenę sritį. Žinome, kas vyko Vengrijoje ir Lenkijoje. Buvo įsikišta į jūsų suverenumą. Aš siūlau, kad būtų uždėstas naujas tikslas susijęs su įstatymo viršenybė ir demokratiniais principais. Naudojamos šiuo metu įvairios e, priemonės, pažeidžiančios atskiros valstybės narės teisės. Galėčiau paminėti Stambulo konvenciją, kuri yra būtent viena iš tokių priemonių. Neturime numatyti tokių veidmeniškų programų pagal teisų ir vertybių programą. Ačiū ponas Palmer, ačiū ponia pirmininkė. Politinis chaosas šią savaitę kuomet dvi žmonių grupės nežino, kokia ateitis jų laukia ES piliečiai Junktinė karalystė ir Junktinės karalystės piliečiai kitose valstybės narėse. Tai yra gydytojai, slaugės, mokytojai, statybininkai, akademikai, vartybės tarnautojai, verslininkai, jie yra taip pat mamos ir tėčiai, broliai ir seserys, seneliai, studentai ar mokiniai. Tai yra realų žmonės, o ne abstraktus kažkokie tai klausimai. Tai aš raginu šį parlamentą, ES ir Junktinės karalystės vyriausybę išspręsti šį klausimą, apsaugoti šių žmonių teisės nedelsant. Ačiū. Komi pranešimas toliau, pono Hanono salėje nėra, pone Anderson. Ačiū, ponia pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą kartu su didelė parlamento dauguma ir džiaugiuosi, kad tai padariau. Vėluojantis mokėjimai už prekes ir paslaugas yra didelė problema mažoms įmonėms. Pagal mažojo verslo federaciją Junktinė karalystėje 85 procentai mažojo verslo praneša, kad kartais jiems vėluojama sumokėti. 17 procentų sako, kad vėluojantis mokėjimai įvyksta netgi e, viršijant 60 dienų E, terminą. Tai yra visiškai nesažininga ir kelia e, rimtą riziką tokiams įmonėms. Mūsų pranešime, pranešime, kad e, direktyva tam skirta neišsprendžia problemos. Spragos teisės akte leidžia ir toliau vėlinti mokėjimus. Todėl aš šiandien raginame, mes šiandien raginame kad būtų laikomas griežtesnio požiūrių prieš tuos, kurie vėluoja sumokėti, ypač atkreipiant dėmesį į viešųjų pirkimų procesus kad verslas gautų savo laikų pinigus iš viešojo sektoriaus organizacijų. Ačiū. Kitas pranešimas yra Duran pranešimas dėl diferencijuotos migracijos ir kalbės ponas Selimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Diferencijuotos integracijos mintis nėra nauja. Bankų sąjungos srityje apie tai kalbame. Tai nėra tas pats dalykas kaip Schengen erdvė ar Europos sąjunga. Čia po visų krizių e, siūloma taikyti diferencijuotą integraciją, kai kurios valstybės turėtų integruotis labiau, kitos likti už bendradarbiavimo ribų. Nepaisant didelių es problemų, man ES ateitis labai rūpi, tačiau aš pasisakyčiau prieš šią idėją, nes pirmiausia, ES nariai turi mokytis ieškoti kompromisų, jie nėra priimtini visiems ir visada, tačiau suteikia mums tam tikros stiprybės sprendžiant problemas, su kuriomis susidurime. Labai svarbu laikytis pagrindinių vertybių, kuriomis grindžiama ES ir siekti bendromis pastangomis išspręsti pasaulinės problemas, nes be visų valstybių pastangų be visų valstybių pastangų mes negalėsime išspręsti pasaulinio masto problemą. Ačiū uždėmesi. Pana Niekovai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Diferencijuota integracija yra e, eufemizmas, kuriuo mes stengiamės pateisinti skirtingų greičių Europą, suskirstydami ES valstybės ir piliečius į pirmos ir antros klasės grupės. Tai dar vienas pavyzdys, kaip ES taikomi dvigubi standartai ir e, tai labai skaudu tokioms šalims kaip manoji. Negalime e, kovoti prieš e, dvigubų standartų taikymą žodžiais ir tuo pačiu metu neprimti Bulgarijos ir Rumunijos iš Šengeno zoną. Tokie veiksmai turės neigiamos įtakos ES ateičiai. Kalba apie ES skirtingų greičių ES belaukiant naujų Europos parlamento rinkimų, tikrai nepasitarnaus rinkėjų aktyvumo skatinimui kuris ir taip niekuomet nebuvo labai aukštas. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes Europa privalo prisitaikyti prie Europos piliečių poreikių ir e, kitų E, aplinkybių, niekuomet e, e, negalėsime kitais būdais užtikrinti tam tikros lygybės tarp piliečių. Tačiau labai svarbu, kad nebūtų kūriamos valstybės ir piliečiai priklausantis skirtingoms kategorijoms. nes e, svarbu nekelti grėsmės Europos socialiniai sanglaudai. Labai svarbu, kad nebūtų pradama dvėjoti ES vertybėmis, jos nebūtų kvestionuojamos. Vis tik tai svarbiausias dalykas, kad e, mes e, diferencijuotai netaikytume pagrindinių teisų, todėl būtina e, kovoti su diskriminacija ir su klimato kaita. Pone Evi, dėl e, ombudsmeno. Ačiū, ponio pirmininkė. Mes norime šiai Europai įkvėpti tam tikros naujos stiprybės Privalome todėl užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, negalime leisti, kad būtų už uždarų durų rengiami slapti dokumentai už žmonių nugarų. Teisingumo teismas savo praėjusiu metu sprendime dar kartą patvirtino, kad visose administravimo, administracijos veiklos etapuose būtina užtikrinti skaidrumą. Mums reikia konkretaus skaidrumo, nes Europa privalo tapti bendrais visų piliečių namais. Privalome apginti viešai interesą ir kurti laisvą nepriklausomą visuomenę, kuri galėtų harmoningai e, gyventi ir dėrėti su visa planeta. Ačiū. E, Skelbėme posėdžio pertrauką. Der Präsident. Tęsime posėdį. Vakarienės posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai jums yra išdalinti. Ar turite kokiu nors pastebėjimu? Jeigu netuomet laikome protokolą patvirtintų. Kitas darbo tvarkės klausimas yra klausimas komisijai, kuria atsakoma žodžiu dėl Europoje auginamų e, ryžių, e, tiekėjas Žemės ūkio komitetas, pirmiausia žodis klausimo autoriui, kolegai Nikovui kalbėti penkias minutės. Niekovui. Ačiū pirmininkė, ponia komisijos narė, kolegos. Europos Sąjunga yra didžiausias prekybinis blokas pasaulyje. Ir tai yra viena iš jo sėkmės priežasčių, tačiau jis neegzistuotų, jeigu ne daugelį metų uh, piliečiai nebūtų jo kūrę. Ir prekybiniam blokui tenka atsakomybė kitų šalių atžvilgių. Būtent tokie santykiai suteikia galimybę ir trečiosiams šalims siekti ekonominio augimo ir dieną dieną tapti lygiomis partnerėmis, lygiomis sąlygomis. Turime nepamiršti, kad daugelie šalių gamybos kaštai trečiosiose šalyse yra mažesni nei Europos Sąjungoje. Žemės ūkio produktų gamyba gynybos kaštai pas mus yra ko ne aukščiausi pasaulyje. Ir būtent taip sprendžia žemės ūkio e, patrauklumo Europos Sąjungoje. Ryžių gamyba Europos Sąjunga sutelkta keliose šalise e, - Ispanijos, e, Italijos, Graikijos, Rumunijos, Vengrijos ir šalies, kurias aš geriausiai žinau, Bul Bulgarijos. Ryžių augintojai yra tarptų, kuriems teko e, labiausiai nukentėti dėl dvišalės prekybos augimo tarp ES šalių bei Pietričių Azijos. Pirmajame ryžių klausimų forume, kurį surengė ES Milane prieš porą metų, kaip žinote, ponė Malmstrom, e, įvairių sektorių organizacijų atstovai iš septynių ES valstybių narių sutarė, kad mums reikia naujo požiūrio į ryžių gamybą ES. Neturėtume užmiršti, kad ryžių gamyba uh, E, reikalauja išteklių, pavyzdžiui, vandens. Taip pat, o vandenį galioja tam tikri reikalavimai. Darbo jėgos, darbo jėgai taip pat galioja reikalavimai. Technologijų, joms taip pat galioja reikalavimai. Tai reiškia, kad gamyba yra brangi. Europos parlamente palaikome standartus ir reikalavimus, nes norime, kad dirbožėmis išliktų derlingas ir, e, oras, ir vanduo švarus ateinančioms kartoms. Nežinau, ar pigus importas būtų atsakas šiuo atveju, nes e, aplinką reikia rūpintis ir kitose pasaulio regionuose, ne tik ES. Todėl ryžiai įvežami iš trečiųjų šalių ES turėtų tenkinti tuos pačius socialinius ir aplinkos sauginius standartus. Mienmare ir Kambodžoje e, bendrųjų prekybos privilegijų sistemos poveikis yra akivaizdus. 2015-2017 e, ryžių įvežimas išaugo. Tai reiškia, kad požiūris tinkamas. Tačiau kai kurie Europos sektoriai pajuto e, to augimo didesnė, didesnį neigiamą poveikį. Vienas iš tų sektorių tai ryžių sektorius. Todėl, būtent todėl Žemės ūkio komiteto vardu norėčiau pradėti diskusijas dėl ryžių įvežimo į ES iš trečiųjų šalių, ypač Mianmaro ir Kambodžos. Džiaugiuosi tuo, kad esate čia, ponė komisijos narė, nes drauge galime nusiųsti pozityvę žinę Europos ryžių gamintojams. Drauge su kolegomis labai sveikiname Europos komisijos priimtą sprendimą patvirtinti naujas taisyklės taikytinas ryžių importui iš šių dviejų šalių, kurios įsigalioja nuo rytojaus sausio 18-osios. Šiandien ES oficialiame žur, žur, leidinyje tai paskelbta ir tai e, ryžių augintojų ir Europos komisijos bendro darbo rezultatas. E, Atlikti ta apžvalga, kur buvo ištirti pusiau ap, apvirtų ryžių įvežimo mastai iš Kambodžos ir Mienmaro, konstatuojama, kad įvežimas, kad produkcijos įvežimą iš, iš, iš tų dviejų šalių iš dvigubai išaugo per pastarąjį laikotarpį. Taip pat noriu pasakyti, bet noriu akcentuoti, kad ypač iš Mienmaro e, iš Mianmaro 2012 buvo 20 tūkstančių, po poros metų jau buvo 300 tūkstančių tonų. Išaugimas yra kelių šimtų procentų dydžio. Dėl to e, sumažėjo ryžių gamybos sektorius ES net 40 procentų per penkerius metus. Tai kelia susirūpinimą. Žinoma, vėluojam, mūsų partneriai Pietričių Azijoje vėluoja teikti e, aktualią informaciją. Aš už tai, kad bendarbiavimas su jais vyktų, bet kitiems trims metams turime numatyti tarifus už ryžius, ryžiams. Manau, kad e, laipsninis šių tarifų mažinimas e, sutiks galimybę atsikvėpti Europos ryžių gamintojams. Europos pramonė Mm, palaiko šias priemonės. Ir aš žinau, kad nors išsiskiria mūsų ir Europos komisijos nuomonės kai kuriais atvejais. Ačiū. Äh, Ačiū pirmininkė. Kamboža ir Mianmaras ir viskas be ginklai tvarkos e, naudos gavėjos ir jos be kvotų gali patekti į ES rinką. Tai yra labai svarbus mūsų GSP tarifų mažinimo sistemos ramstis besivystančioms šalims. Nepaisant to, pagal bendrojo preferencijų sistemą, pagal jos taisyklės, komisija gali laikinai gražinti bendrus muitų tarifus, kad apsaugotų konkretų sektorių, jeigu e, importuojami produktai dėliais kiekiais arba tokia kaina, kuri kelia problemą ES pramoniai. Paprašius aštuonioms ryžius auginančioms valstybėms narėms, komisija pradėjo apsauginį tyrimą dėl ryžių importo iš e, Kambodžos ir Mienaro e, ir rezultatai rodo, kad iš tikrųjų padidėjo ryžių importas, kuris sukėlė ekonominės žalos ryžių sektoriui Europos Sąjungoje. Indika ryžių ataskai, e, importas iš Mienaro ir Kambodžos padidėjo smarkiai. Iš Kambodžos beveik 100 tūkstančių tonų, o iš Mienmaro 66 tūkstančių tonų. Tai yra ženklus rinkos dalies padidėjimas nuo 15 iki 25 procentų iš Kambodžai ir nuo 0 iki 6 procentų iš Mienmaro. Importo kainos yra daug mažesnės negu ES kainos, todėl ES pramonė prarado didelę gamybos ir rinkos dalį. Todėl <clears throat> galima įvesti apsauginės priemonės ir komisija gražins bendrai muitų tarifą tarifas bus 105 eurų už toną vieneriems metams, pirmiais metais 150, antrais metais ir 125 eurų už toną trečiais metais. Ir šios priemonės egzistuos trejus metus ir jas galima bus paratesti tik tai pateisinamomis aplinkybėmis. Priemonės leis atsikvėpti Europos ryžių sektoriui kad jos pristai, jie pristaikytų prie naujų rinkos sąlygų. Komisija taip pat patvirtino vakar įgyvenimą reglamentą, o sprendimas šį rytį jau paskeltas. Labai ačiū. Ačiū komisijos nariai Malmström. Dabar žodis kolegai Erdoš. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mano šalis Vengrija yra Europos ryžių auginimo e, juostos šiaurėje. Ryžių auginimas yra svarbus, nes jis reikalauja daugiau darbo įdėti negu kitos kultūros ir todėl e, suteikia pragyvenimo šaltinį regionuose, kur yra daug nedarbo. E, ryžių auginimas naudingas aplinkai ir dirbožemiui kaip ir kitose sektorius, sektorius, kitose sektoriuose žemės ūkėje. Reikia užtikrinti sąžinės pragyvenimo sąlygas ryžių e, gamintojams. E, dempinguojantis importas e, indika ryžių iš Mielmaro ir kitur kelia problemų. Todėl aš pritariu šiam klausimui, kurį atsakau žodžiu ir raginu komisiją be jokios be jokio atidėliojimų pradėti bendrai apsauginį tyrimą pagal GSP reglamento 42 straipsnį. Ačiū. Ačiū, ponė Erdaš. Toliau ponas Mamikins, dvi mintis. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė komisarė, kolegos, dėkoju klausimo autoriui. Ryžių iš Kambodžos ir Mianmaro importas tapo jautriu klausimu ES. Per pastarosius du metus galima pastebėti, kad Europos ryžių augintojai vis garsiau kalba apie Kambodžos ir Mianmaro darbo ir žmogaus teisų pažeidimus ir tuos klausimus sieja su GSP plus nuostatomis. Mes visi žinome, kad bendroji preferencijų sistema turi tris tikslus prisidėti prie skurdo mažinimo ir panaikinimo e, tam tikrose šalise, e, skatinti tvarų vystimas ir valdyseną ir apsaugoti ES finansinius interesus. Aš sutinku, kad jeigu mes e, įtraukiame žmogaus teisų nuostatas į prekybos sustarimus, tai pateisinama, kai nesilaikoma, galima plaukti GSP plus e, taikymą. Bet ar nematote moralinės problemos, kad mes pradame rodyti pir, pirštais į Aziją tik tai tada, kai tai paveikia ES ekonominius interesus. Man atrodo keista. Sustarimas viskas išskyrus ginklus yra preferencinis sustarimas ir mes turime nepamiršti, kad na, mokesčių išimčių taikymas yra mūsų teisė, bet ne prievalė. Todėl aš siūlau, kad komisija atidžiai dar pagalvotų apie tai, kaip mūsų sustarimai yra taikomi. Žmogaus teisų propagavimas ir apsauga yra ES viena pagrindinių e, sričių, darbo sričių ir negalime steigti preferencijų tiems, kurie išnaudoja darbuotojus. Todėl ES būna pasirodo nenusekli pasaulio akise. Galiu suprasti, kolegos, kad preferencinio statuso panaikinimas po to, kai jis buvo suteiktas, yra skausmingas politiškai aktas, kurio norėtume išvengti. Bet dėl to aš noriu pabrėžti dar vieną kartą komisijos svarbiausią pareigą, kad preferencijos būtų suteiktos tik tuo met, jeigu mūsų partneris turi žmogaus teisų gerinimo strategiją. Kovo 16 dieną 2016 metais komisija nusprendė inicijuoti saugumo apsaugunį tyrimą dėl ryžių importo. Čia Europos parlamente mes laukiame rezultatų, kad galėtume nu, nuspėti ryžių pramonės ateitį. Čia yra svarbu, nes Italijos atveju kalba, kalbame apie 4200 ūkių ir bendrovių, kurių apyvarta sudaro daugiau kaip milijardą eurų. Šioms bendrovėms iškyla didelė, didelis pavojus. Taip pat noriu pasakyti, kad GSP plus atšaukimas gali atnešti ir pozityvių pokyčių pietryčių rinkose, nes jie gali suprasti, kad jie galės, jam suprasti, kad jie turėtų kelti e, darbo sąlygų standartus. Ačiū toliau, kolega Džambaskai, dvi minutės. Благодаря ви, уважаеми. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė, mėly kolegos. Pirmiausiai noriu pasveikinti kolegą, kuris yra šio klausimo autorius, pana Nekova. Vertinu šį klausimą kaip priminimą mums visiems apie tai, kad turime ginti savo gamintojus, augintojus, nesvarbu iš kokios šalies jie būtų, nes tai yra dirbantys žmonės, kūrintis mūsų bendrą vidaus produktą, mokantis mokesčius ir įmokas į savo šalių biudžetus. Žinoma, importuojami gaminiai turi atitikti taikomus reikalavimus, kad nekeltų grėsmės vietos gamintojams. Tuo tarpu dabar kaip tik taip ir atsitinka. Didelės apimties importas iš trečiųjų šalių kelia grėsmę vietos gamintojams. Žmogaus teisės minėtose dviejose šalyse tikrai nėra pakankamai gerbiamos ir saugomos. Kiekvieną plenarinę sesiją svarstame pranešimus apie žmogaus teisų padėtį Mienmare, Kambodžoje, vyksta diskusijos, tvirtiname rezoliucijas ir tuo pačiu metu mes importuojame e, jose auginamus ryžius ir kitus gaminius, kurie kelia grėsmę mūsų gamintams. Būtent dėl šios priežasties, ponė komisijos narė, turėtume nustoti taikyti dvigubus standartus naudingus kitų šalių gamintojams, tuo tarpu savo gamintojams keliant labai griežtus ir taikant reikalavimus bei standartus. Jeigu nenustosime taip elgtis, tai e, mūsų gamintojai pateks labai sudėtingas sąlygas, nes jie negali konkuruoti kainų lygmenių. Ir būtina įvesti muitų mokesčius. Dvi minutės kalbės kolegė. E, e, kolega Sošnės, noriu užduoti Jums klausimą, pan Žambaskė, ir atsakysite. Taip, prašau. Norėjau Jūsų paklausti dėl tų standartų kuriais remetės, nes tais pačiais argumentais naudojasi vakarų valstybės, e, bandydamas užkirsti kelią judumo e, paketui, e, prisidengdami socialiniu dempingu. Ar jums netrodo, kad taip elgtis yra veidmainiška, nes nelinkėk kitam to, ko ir pats savo nenorėtum, kad palinkėtų tau. Taip, sutinku, kolega, kad taikomi dviejopi standartai, tam tikras veidmainiškumas ES viduje egzistuoja. Vis tik tai šiandien e, svarstome klausimą susijusi su Bulgarijos ir Lenkijos gamintojų interesų apsauga. Turime vieningai siekti apsaugoti savo interesus e, Europos Sąjungoje Ačiū. Dabar Bilbao Brandyko kalbės. Dvi minutės galės kalbėti kolegė Bilbao Brandyka. Ačiū pirmininkė, gerbėme komisijos narą. Po sprendimų priimtų uh, trečiadienį dėl priemonių patvirtintų norėčiau uh, pasveikinti komisiją. Uh, komisija uh, neleidžia mums auginti ryžių. Taip suvokiamas tas sprendimas mano šalyje, nes neprimami reikalingi sprendimai. Tačiau atrodo, kad gamintojų, gamintojų reikalavimus buvo atsižvelgta. Europos Sąjunga turėtų e, imtis priemonių ir neleisti trečiosiams šalims pasislėpti už ypatingų preferencijų sistemos. Tai e, E, europesimizmo e, e, maitinimo šaltinis įvairiose Ispanijos ir Italijos kampeliuose. Reikia, noriu priminti, kad pavyko pasipriešinti kai, kuriems, kai kurių produktų importui, kurie išaugo 40-50 kartų. Reikia saugoti Europos gamybą. Tačiau sumažėjus gamybai sumažėjo ir 10-30 procentų pajamos. Ir bendrai juntamas bendras neigiamas poveikis, tačiau reglamente numatyta galimybė pasitelkti apsaugos priemonės. Taip yra kuriama Europa. Tačiau tuo pat metu reikia dėti visas pastangas, kad mūsų ūkininkai užsitikrintų savo e, vertę už savo gaminamą e, produktą verčių grandinėje. E, turime nepamiršti, kaip kad viskas atsiliepia, visi vykstantis pokyčiai. Todėl tokio tipo importas turi uh, uh, ne tik tarnauti stambių, stambiųjų importuotų interesams, nes kitaip skatiname e, skeptišką požiūrį į Europą. E, turėtume raginti augintojus burtis į organizacijas, pasitelkti nova, toriškus sprendimus ir siekti mūsų visuomenės įvairiapusio vystimosi. Ačiū kolegai Bilbao Barandik. Dabar dėl darbo tvarkos pasisakymas. Pone pirmininkė, nelabai daug kolegų dalyvauja diskusijoje ir e, daugumą kalbėtojų e, kalbėjo ilgiau nei numatyta. Aš neketinu taip elgtis ir galbūt galėčiau Europos žmonių vardu jūsų paprašyti netaip agresyviai naudoti plaktuką, apribojant kalbėjimo laiką. Šiandien taip tikrai elgtis nereikia. Na, žinoma, jūs e, visuomet e, geriau žinote, kaip elgtis. Kolega, aš stengiuosi visuomet vienodai pirmininkauti, kartais esu linkęs e, į kompromisus ir nuolaidas, tačiau e, jeigu frakcijos ir pirmininkų suiga būtų e, skyrusi šią diskusiją ilgiau laiko, nei yra numatyta, tai galėčiau elgtis kitaip. O dabar kalbėjimo laikas yra paskirstas frakcijoms proporcingai. Ir e, aš manau, kad kolegiškai mes sutarėme, kiek minučių kiekvienas galės kalbėti. Ir tikrai negalima uh, taikstytis su tuo, kad e, e, e, kolega, kuris gavo 3 minutės, nori pasiruošę kalbėti 8 minutės ir aš turiu jo atžvilgiu elgtis lygiai taip pat kaip ir kolegos, kuris pasiruošė kalbėti 3, gavo 3 minutės, tiksliau pasiruošė kalbėti 3 minutės, bet norėtų kalbėti 8 minutės. Tai kolegės Began salėje nėra, dabar kolega Elisen kalbės 2 minutės. Pirmininkė, ačiū už sutiktą žodį. E, šiandien ES dar kartą pademonstravo savo vidmainiškumą. Dauguma parlamento narių pasisakė už tai, kad e, būtų e, <clears throat> mažinami muitai importuojamiams prekiams ir visiškai nepaisoma yra gamintojų, pavyzdžiui, Italijos elementų, teisų. E, vietoj to, kad ES e, skatintų vidaus prekybą, ES atsisakydama muitų mokesčių prekiams iš trečiųjų šalių daro didžiulę žalą savo žemės ūkio įmonėms. Aš raginu nustoti taip elgtis, E, nustoti kenkti Europos ūkininkams ir e, žemdirbiams ir gražinti valdžią e, valstybėms narėms, kurioms ji ir priklauso. Jos pirmininkė, o baigdamas aš tikrai noriu pritarti kolegai, kad m, mm, tikrai e, šiandien salėje yra tik saujelė parlamentarų ir jūs savo plaktuku galėtumėte mojuoti ne taip agresyviai, kaip šiandien darote. Ačiū už sutiktą žodį. Äh, aš nesu pernelyg griežtas ir e, tik tai laikausi nustatytos e, tvarkos. E, Nepasant visko, kolega Jakovčič, noriu užduoti Jums klausimą pagal minos kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašau, kolega. Ne. Kalbėkite įsijungęs mikrofoną. Na, kolegos anksčiau kalbėjo apie veidmainiškumą šiame parlamente. Aš galiu tai suprasti. Tačiau taip pat ir jūsų pačių frakcija elgesi e, veidmainiškai. Štai pavyzdžiui, e, Šiaurės lygos atstovė ponė Began e, nedalyvauja e, diskusijoje ir negali apginti Italijos ryžių augintojų interesų. Jūs čia bandote mums kalbėti apie kažkokį veidmainiškumą. Ačiū už klausimą. Noriu pasakyti, kad nuo, e, iš 751 parlamentaro šiandien tik tai 10 dalyvauja dabar posėdėje, o Italijos ūkininkams e, šiame posėdėje yra pakankamai gerai atstovaujama. O kalbant apie veidmaniškumą, tai galiu tūkstantį kartų pakartoti, kad mes veidmaniškai elgiamės ne tik ryžių augintojų atžvilgių, tačiau apskritai tvirtindami. E, įvairias kitas taisyklės ir teisės aktus, kurie yra žalingi Europos gamintojams ir ekonomikai. Ir nesvarbu, e, kas tai būtų, ar dvišaliai, daugiašaliai prekybos e, susitarimai iš tiesų jie negali būti ES lygmenių pasirašomi, naudingai primtini visiems. Taigi leiskime valstybėms narėms tais klausimais pasirūpinti. Dabar kolegas Sosnė iškalbės pusantras minutės. Na, Jau, jau vien tai, kad mes kalbame šiandien apie ryžius yra absurdiška, gal ir tą kalbėsime apie košę ar, ar makaronus, tai kodėl dabar e, ryžiams turėtume kitokią reikšmę teikti nei, nei kitiems e, E, gaminiams. Ar mes na, e, turime saugoti gamintojus? Ne, pirmiausia, mes turime ginti vartotojus. Vartotojai gyvena visose 28, o ne visose valstybės narėse. Ir būtent vartotojams reikės brangiau mokėti už ryžius, jeigu e, Europoje jie bus auginami ir parduodami brangiau nei importuoti iš Azijos. Taigi ryžių gamintojas dabar ne, neturi jokios priežasties reikalauti kažko tai papildomo savo, nes jeigu neapsimoka jam auginti ir gaminti ryžius, tai e, e, turėtumėte, turėtumėte atsisakyti šio užsiemimo, o neperkelti e, papildomų gamybos sąnaudų ant vartotojų pečių. Nes morališkai tokie veiksmai nieko nesiskiria. Pavyzdžiui, socialistai, kaip jūs elgitės? Norite, kad Kambodžos žmonės dabar badautų tam, kad mes e, e, galėtume e, pigesnių ryžių nusipirkti? Pone Sosnieš, jūs kalbėjote per ilgai, viršėte nusitytą kalbėjimo laiką ir aš esu įpratęs taip elgtis kolegų atžvilgių, kurie viršė kalbėjimo laiko ir nesuteikiu jiems galimybės vėliau užduoti klausimą pagal Milnios kortelės procedūrą. Taigi dabar kalbės kolega Pospešil dvi minutės. Dėkui, pekė, pane předsedající. Tai velmi... Ačiū. Pirmininkė. Vyksta labai įdomios diskusijos. Kokios pozicijos ES turėtų laikytis e, ryžių augintojų iš trečiųjų šalių atžvilgių. Labai atidžiai klausiausi komisijos narys. Ar teisingai supratau, kad komisija nusprendė pritaikyti e, importo tarifus? Be abejo, reikia ginti Europos gamintojus. Ypač jei trečiųjų šalių gamintojams neprivalu laikytis visų reikalavimų, pažiūrėjau, dėl darbo jėgos ir kitų. Taigi skirtumas didžiulis tarp jų ir Europos gamintojų, bet tokios priemonės turi būti gerai subalansuotos, nes turime nepamiršti ir vartotojų, kurie neturėtų mokėti daugiau dėl tokios protekcionistinės ES politikos turi egzistuoti rimtos priežastis pritaikyti šias priemonės. Man atrodo, kad didesnė problema yra tai, jog kartais abi šalis eksportuojančios į ES ryžius pažeidinėja žmogaus teisės Nekartą svarstėme rohingijų mažumos e, padėtį Mienmare. Ar tokios šalis turėtų galimybę e, laisvai patekti į mūsų rinką ir platinti savo produkciją mūsų rinkoje? Norėčiau mm, priemonių ne dėl protekcionizmo, aš už laisvą rinką, bet dėl žmogaus teisų doktrinos. Keletą kartų svarstėme e, žingsnius veiksmus Birmos atžvilgių, nes rohingijų klausimą Rohing, e, Mienmaro valdžia tiesiog ignoruoja. Jie neatsižvelgia į mūsų rezoliucijas. Todėl tai galimybė mums pasakyti Mienmarui, kad jei elgsitės būtent taip žmogaus teisų srityje, mes apribosime e, ryžių e, produkcijos eksportą į Europą. Tai labai akivaizdus pavyzdys. Aš palaikau komisijos sprendimą, bet būkite atsargus ateityje, kad ne, nepakliūtumėte į dirbtinio protekcionizmo spastus. Ačiū kolegai Pospišyl, ar atsakysite į kolegos Jakovčiais klausimą? Ne, į kolegos Mamykiną atsiprašau. Prašau, kolega Mamykinai. Um, Lielas paldies, godātais priekšsēdētāji kungs, par to, ka. Uh... Ačiū pirmininkė už man suteiktą galimybę užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Aš ne visiškai supratau jūsų poziciją. Viena vertus sakėte, kad vartotojų teisės yra šventas dalykas. Ryžiui turime, turėti, turime leisti įvežti ryžius be jokių importo mokesčių. Ar tikrai nėra svarbu, kokiomis sąlygomis ta, tie ryžiai gaminami? Juk reikia laikytis tų reikalavimų. Ar mes galime įsileisti tokią produkciją į es, nežiūrint visų tų vertybių, kurias mes e, bandome ginti? Aš nesakiau, kad vartotojų teisės yra šventas dalykas. Komisija turėtų e, surasti kompromisą tarp gamintojų teisių ir vartotojų. Mienmoro, Mienmaro ryžių ir Kambodžos ryžių atveju reikėtų išsiaiškinti, ar tų šalių gamintojai laikosi tokių pat reikalavimų kaip ES gamintojai. Jei ne, tuomet jie įgyja pranašumą ir muito mokestis tampa logišku dalyku. Kiekvienas atvejis turėtų būti nagrinėjamas individualiai ir reikėtų ieškoti kompromiso tarp gamintojų ir vartotojų teisių. Ačiū. Ponas Nekov dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Žemės ūkis yra konservatyvus ir opus sektorius, kurį reikia ginti. Džiaugiuosi, kad dauguma kolegų iš skirtingų frakcijų sutara dėl būtinybės e, apsaugoti produkciją iš visų sektorių ir laikytis griežtų ES reikalavimų. E, Nežiūrinti tai, e, ryžius Europoje augin, ryžiai Europoje gaminami tūkstančius metų, tai yra svarbi e, mytybos, tai svarbus mytybos ingredientas, tai yra darbo vietų šaltinis ir galimybė e, valstybėms numatyti, suteikti gamintojams susietąją paramą yra geras žingsnis. Pastarieji įvykiai atskleidžia, kad padėtis šiame sektoriuje yra sudėtinga ir pažeidžiama. Ir aš tikiuosi, kad kitame, kitoje daugiametėje finansavimo programoje ir nuoje žūp šis, šiam sektoriui bus numatyta parama. E, jei vyks gamyba, tai bus palanku gamintojams, vartotojams, tai skatins vietos ekonomiką. Bulgarijos ryžių gamintojai yra nusivylę, nes 2014-2020 laikotarpiui e, papildoma parama nebuvo numatyta ryžių gamybai. Dėl to e, sritis, kur ryžiai, regionai, kuriuose ryžiai buvo auginami 600 metų, E, buvo vietos, kur vyravo monokultūrinė monokultūrinis žemės ūkis, tai buvo neparanku e, konkurentams. Viską atskleidžia eksporto mastai, todėl raginu Bulgarijos vyriausybę suteikti Bulgarijos ryžių gamintojams ir perdirbimo grandinės atstovams susietąją paramą kitame e, daugiametės finansavimo programos laikotarpyje. Ir, ponė komisijos narė, ačiū Jums už komisijos priimtas priemonės. Toliau ponas Jakovčič. Norėčiau pareikšti paramą visiems oratoriams, kurie pasisakė už tai, kad būtų saugoma Europos ryžių gamyba ir gamintojai, kurie turėtų būti saugomi nuo nesažininkos konkurencijos. Mūsų gamyba taip pat turi tapti konkurencingesnė. Aš puikiai žinau situaciją Italijoje ir kaip viskas atoro jų augintojams, jų iniciatyvams, kurios skirtos yra komisijai, kad būtų priimami tokie sprendimai. Šis sprendimas yra pozityvus ir padeda išspręsti šią problemą. To aš buvau nusivylęs, matydamas nieko čia salė, nei penkių žvaigždžių, nei lygos parlamentarų nėra salėje. Nes kai komisija padaro kažką gero, tai populistai nenori e, būti šioje salėje, nes nenori kalbėti tiesos. O ryžių augintojai Italijoje turi žinoti teisybę. Komisija suteikė jiems galimybių išsaugoti ryžių auginimą Italijoje. Ačiū, ponė Jakovčič labiau spontaniškai pasisakymų niekas nepaprašė žodžio. Taigi dabar diskusiją užbaigs komisijos narė Malistram. Ačiū, ponia pirmininkė, gerai nariai. Ačiū už šią diskusiją, nors jie šiek tiek pavėluojo. Jūs kai kas paprašėte komisijos pradėti tyrimą, kad išsiaiškintume, ar didėja importas iš Kambožos ir Mianmaro. Na, mes tai jau padarėme ir pareiškėme, kad iš tikrųjų Padidėjo importas ir jis padarė žalos Europos ryžių pramoniai, todėl mes ir nusprendėme panaudoti saugiklius ir sugražinti muitų tarifus. Taigi mes klausėme Europos, išklausėme Europos parlamento. Sistema, viskas išskyrus ginklus, suteikia skurdžiausioms šalims galimybę pakliūti Europos e, rinkas be muitų. Tai padėjo daugeliu šalių skaitant Kambodžą ir Myanmarą ir jų ekonomikų augimui pastaraisiais metais. Bet yra čia ir saugikliai, ir yra sąlygos. Mes manome, kad priemonės, kurios apsisprendėme taikyti, yra tinkamas balansas apsaugant mūsų interesus ir ne, leidžia mums sakyti, kad mes vis dar esame įsipareigoję padėti skurdžiausiam šalims prekiauti. Žmogaus teisų klausimai yra lygiai retus. Lygi Mes nenorime bausti šių dviejų šalių dėl žmogaus teisų pažeidimų. Iš tikrųjų, dėl to yra didelių nuogastavimų dėl žmogaus teisų Mianmare ir Kambodžoje. Ir mes tai analizuojame. Komisija pradėjo iniciatyvą dėl galimo preferencijų panaikinimo Kambodžai ir pranešėme Mianmarui, kad taip gali atsitikti ir jų atžvilgių. Bet tai yra tyrimas ir atskira procedūra. Ir mielai apie tai jums papasakosiu kitą kartą. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijos narė Malstrom. Diskusijas baigiame šio posėdžio. Protokolas bus pateiktas parlamentui kito posėdžio pradžioje, jeigu niekas neprieštaraus. E, per šį posėdį patvirtintas rezoliucijas perduosiu e, institucijoms, kurioms jos yra e, skirtas, skelbiame parlamento plenarnių posėdžių pertrauką, linkiu visiems geros kelionės namo, šis posėdis baigtas.